Uh, dear colleague, me, uh, pardon, chers collègues, est-ce que je peux vous... Brangus kolegos, norėčiau pasiūlyti susėsti visiems į vietas ir galėsim nedelsdami pradėti posėdį. Pirmas darbo tvarkės klausimas, darbo tvarkės patvirtinimas. Norėčiau pasakyti, kad buvo kai kurie dalykai pakeisti, sukeisti vietomis. 7 ir 14 kompromisiniai pakeitimai ir taip pat e, ponios Makintaja e, pranešimo svarstymas ir balsavimas atidėta 23-24 sausio. 25 punktas e, būtų pono Gutierės pakeitimų svarstymas, atidėtas mūsų komiteto nepaprastajam posėdžiui, kuris vyks 9 sausio. Taip pat į darbo atverkę įrašyti du nauji klausimai. Po 27. 27a apsikeitimas nuomonėmis apie tai, kaip vyksta dėrybos dėl darbo e, vietų kūrimo, aptarimo bendryjoje ir kitas punktas būtų pasikeitimas nuomonėmis apie tai, kaip vyksta dėrybos dėl taikymo direktyvos dėl komandiruotų darbuotojų. Tai būtų Danutos Jeslovieckos e, pranešimas. Jeigu daugiau pastabų nėra, tai laikome, kad darbo tvarkė patvirtinta. Turiu keturis pranešimus kaip pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad po mūsų darbų šios popietės bus metų pabaigos taurė, kurią galėsite visi iškilmingai ir draugiškai pakelti, palinkėdami vieni kitiems gerų metų. 23-24 sausio mūsų darbų sesijas, norėčiau nurodyti, kad 23 sausio popietinis posėdis yra anuliuotas ir tokiu būdu 23 dieną 12.30 jūs jau būsite laisvi. Na, žinoma, išskyrus tuos, kurie dalyvauja trilogo dėrybose dėl komandiruotų darbuotojų. Dar, komandiruotų darbuotojų. S'agissant euh, de nos points. Dabar e, ne, naudo, dėl nenaudojamo vertimo norėčiau labai apgailestaudama Jums pasakyti, kad šiandieną reikės iš, išnagrinėti ir šį klausimą, nes pavyzdžiui, ispanų vertimas daugelį Makintaja e, pranešėjos atveju e, nebuvo naudojama šešėlinių pranešėjų, pranešėjų nes uh, E, pranešėjas iš, e, iš socialistų frakcijos e, buvo atvykęs į posėdį tik labai trumpai. Ketvirtas klausimas dėl mūsų darbų transliavimo. Be jokios abejonės, intranete vyksta transliacija kaip ir visada. Trečias klausimas, dešimtos spalio protokolas, jeigu pastabų nėra, laikome, kad tas protokolas patvirtintas. Ketvirtas darbo tvarkės klausimas. Norėčiau suteikti žodį ponui Kaster. Jo nėra, todėl aš esu priversta nutraukti trumpam posėdį. Kągi galima daryti per šį laiką. Pono Debakerio taip pat nėra, ir ponos Kazan irgi nėra. Taigi politinius atsakingus asmenis paprašysiu užtikrinti, kad galima būtų sėkmingai darbuotis dabar, nes toliau, žinoma, vyks balsavimai, kurie vyks taip, kaip numatyta. On me dit que le, le groupe euh, du... EPP frakcija turėtų susireguliuoti viduje ir viskas turėtų susitvarkyti, ar e, liberalų frakcijoje tokie patys reikalai? Ponas Debakeris ateis, kaip sakoma, gražia prancūzų kalba as soon as possible. Bien, dans la course. E, kągi lenktynės laimėjo liberalų frakcija, jie aplenkė EPP ir dabar mes pradėsime nagrinėti penktą darbo tvarkės klausimą. E, žinoma, gal nelabai tai patiks EPP dalyvaujantiems nariams, mes dabar nagrinėsime kompromisinius pakeitimus susijusius su pranešimu e, nuo transporto komiteto dėl patekimo į uosto paslaugų rinką ir uostų skaidru, e, finansinio skaidrumo. Tai yra e, ponas Debak, Filip Debaker yra pranešėjas ir šiam pranešimui buvo pateikti aštuoni kompromisiniai pakeitimai. Pranešiau žodis jums. Ačiū, panė pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju ir mes svarstame iš tos kompromisinių pasiūlymus dėl e, uosto politikos reglamento, dėl uosto paslaugų. Ir iš tikrųjų buvo labai konstruktyvus bendradarbiavimas tarp, manau, visų šešėlinių pranešėjų įvairių frakcijų. Ir mes tikrai norėjom ir, ir siekėm kompromiso šiame labai dėl, sunkiame dokumente pakete. Žinote, kad e, geriau negu kas kitas, kad bent jau komisija stengiasi du kartus anksčiau pateikti tą uosto dokumentų paketą, bet e, nebuvo priimtas ir kaip e, sakoma, kad tikėkime, bet jau šį kartą, šį, šis kartas nemeluos. Taigi tikrai mes tikrai labai konstruktyviai dirbome ir mes pasiekime aštuonis pakeitimus ir visų pirmiausia aš norėčiau nušviesti šiek tiek pagrindų šitų kompromisų ir pagal kiekvieną straipsnį yra kompromisas dėl 10 straipsnio antros dalies, kuris e, verčia valstybės narės užtikrinti, kad uosto administracija laikytųsi direktyvos 025, čia viskas frakcijos galėtų tą, pas, tam pritarti, mes tikrai galėjom pas, pasiekti sustarimą dėl šito. Toliau, e-kompromisas yra keičia 10 dalies pirmą dalį, nedidelis pakeitimas, aš manau, jis pagerina komisijos kompromisinės tekstą iš esmės, taigi džiaugiausi, kad jis yra įtrauktas, toliau DE kompromis, kompromisas leidžia uosto administracijai įtraukti minimalius reikalavimus paslaugų tiekėjams, kad e, būtų gerbimas socialiniai ir darbo įstatymai ir čia aš vėlgi išsamei kalbėsiu, bet džiaugiuosi dėl kompromiso ir toliau F reglamentas konsultuoja, kad uosto administracija galėtų konsultuotis su darbo darbuotojais. Ir vėlgi tai padidino komisijos pasiūlymo e, pridėtinė vertė. Taigi ir konstatuojamasis dalis taip pat atitinka e, šitos straipsnius. Tačiau yra du žodiniai pakeitimai, kuriuos pateikė ponas Howards ir man jie yra šiek tiek e, sunku jiems pritarti. Dėl 8.6 dalies čia iš esmės na, pritarčiau tam, ką komisija siūlo ir galiu suprasti pono Bach pasiūlymą, kadangi čia, manau, yra principinė nuoroda į 28 starties straipsnį ir čia žodinis pakeitimas, koks jis yra dabar, mes negalime jo pritarti, nes aš mm, gal, turime išvelgti, kad į kitų grupių nuomenį ir čia einame per toli toliau dėl 17 ir 18 straipsnių pakeitimų pateiktų. Pirmininkas mano, kad jie yra nepriimti kryptimi, nes jie netitinka darbo stačių ir mes tiekėm kompromisą dėl šitų dviejų straipsnių ir buvo pasiūlyta juos išbraukti. Mes pasiūlėme žodinį pakeitimą, jis buvo pakeistas, bet manau, kad dabar, nes jie buvo paskelbti nepriimtini, galime perkelt diskusiją transporto komitete, tenai išsiaiškinsime juos, nes aš manau, kad tai atitinka bendrą diskusiją, kaip šitas dokumentų paketas turėtų būti sudarytas, atsižvelgia į valstybių narių, priežiūros institucijų nuomonę, kad uostai tinkamai funkcionuotų ir tikiuosi, kad pons Howard e, galės su tos sutikti. Kitas dalykas, Howard's pataisos dėl koncesijų direktyvos, vėlgi dėl e, tos pačios priežastis, e, komisija mano, kad dabar dar galima šį pataisyti pasiūlymą ir manau, kad tai e, patinika įdarbinimo sritį ir taip pat trans galėtų jį aptarti ir susijęti su kita direktyva, dėl kurios vyksta dėrybos, galbūt dėl koncesijų direktyvos pačios ir e, taip pat e, nuroda įvairias knygas ir tai aš keliau po Europą, aplankiu 5-6 e, uostus ir jie skirtingai supranta, ką reiškia tos koncesijos. Čia teisiškai labai specifinė diskusija, todėl aš manau, kad reikėtų ją plačiau apsvarstyti, o ne vien tik tai darbinimo kontekste. Taigi, apskritai matau, kad dėl labai sunkių klausimų daug žmonių e, bijojo, kad čia neprisieksim tinkamų išvadų, bet dėl konstruktyvaus ir tinkamo darbo, kurį atliko visi šešėliniai pranešėjai, mes pasiekėme tinkamą kompromisą kompromisą daugeliu klausimų ir manau, kad dabar turim labai gerą, subalansuotą nuomonę, kuri gali pasitarnauti kaip pagrindas dėryboms transporto komitete. Taigi tikiuosi, kad tai bus patvirtinta balsavimu šiandien e, šią popietę ir kad bus pritarta ir kad transporto komiteto diskusijos atsižvelgs į darbinimo klausimus. Ačiū. Merci. Dėkoju. Norėčiau suteikti žodį Sariesaja, jis pakeičia ponas, ponas Sarisir. Gerbė kolegos, ačiū pirmininkė, dėja pono bankai nėra, jis negali lankyti būti ne čia, nes jis tuo pačiu metu turi dirbti transporto komitete, taigi ten jis turi balsuoti e, dėl kitos direktyvos. Taigi jis atsiprašo, kad jo nėra ir paprašė manęs perduoti štai ką jo vardu. Jis norėtų padėkoti pranešėjų ir šešėliniam pranešėjams už bendradarbiavimą, už veisingas diskusijas tarp, tarp jų atsižvelgiant į tą ilgą istoriją ir tai, kad šitas dokumentų paketas labai jautrus. Tai nebuvo sunku rasti sutarimą, bet jis mano, kad mes sugebėjome tikrai rasti tinkamą komisiją dėl daugelio klausimų. Jis norėtų pritarti visiems kompromisiniams pasiūliams, jis gali pritarti daugumai pakeitimų ir e, jis e, tikisi, kad bus sutarta dėl EA e, kompromiso formuluotės ir, kalbėtai atsiprašo, EDE pakeitimų pasiūlymų. Jis pritarė pono Haut pasiūlymų dėl 56, dėl 8 straipsnio 6 dalies. Taigi šiek tiek prieštarauja tam, ką sakė pranešėjas, bet e, galbūt jūs žinote, kad e, šešėlis pranešėjas pritaria žodiniams pakeitimams. Tai yra tokios jo pastabos, panaba pastabos ir jis dar kartą dėkuoja už gerą bendradarbiavimą. Ačiū. E, Richard Ovid. Richard Ovid. Very, very much. Labai ačiū Visų pirma, labai nuoširdžiai aš e, tikrai dėkuoju už puikų darbą, už bandymą pasiekti kompromisą ir manau, kad čia didžiausias sunkumas, kad yra labai skirtingos nuomonės. Ir manau, kad padaryta kaip įmanoma daugiau, atsižvelgiant didžiulis nuomonių skirtumus. Ir e, tikiuosi, kad mes padarėm didelę pažangą, aš dėkoju jam ir norėčiau jį pasveikinti už puikiai atliktą darbą. Visų pirma, kadangi jis manęs e, paminėti tas raudonasias linijas. Aš ne, man nepatinka tokia frazeologija, aš tikrai norėčiau labai skaidriai ir aiškiai kalbėti šiandien. Dėl pasiūlymo atmesti mes balsuosim už, balsuosim už, kadangi yra atstovaujami žmonės, kurie dirba toje pramonės šakoje ir atstovaujami. Uosto darbuotojai, taigi čia tikrai reikia teisės akto šitės. Ir aš kartuoju, kad yra labai didelį nuomonį skirtumą, aš dar kartuoju tą patį, ką sakė per dėrybas. Mes stengiamės pasiekti tinkamiausią kompromisą ir aš nepritačiau jo pasiūlymams, bet iš principo mes nesam įsitikinę, kad šitas teisės aktas yra reikalingas ir dėl to e, balsuosim už atmetimą nuo pat pradžių. Pažiūrėsim, kokios bus pasiekmes ir vėliau e, komitetas ilgsis atitinkamai. Antras dalykas, aš patvirtinu, kad mes pasiekėme kompromisinius, pateikėme kompromisinius pasiūlymus, ypač 16 konstatuojamasis dalies, ką panas Mak minėjo, mes sugebėjome rasti sutarimą dėl šito labai sunkaus klausimo, kas atsitiks, tai jeigu yra nutrūksta darbas dėl, dėl, dėl streikų, pavyzdžiui, ir e, mes nutarėme dėl konstatuojamosios dalies, na, aišku, labai gaila, kad negalima susitarti dėl atitinkamo straipsnio ir atsižvelginti tą faktą, kad EPP nurodė, jog jie yra pasirengę pritarti socialistų ir demokratų žodiniam pasiūlymui dėl 8 mm, straipsnio, tai aš prašyčiau pana Debak pagalvoti, ar jis e, norėtų tiesiog nieko nedaryti ir leisti, kad tas pasiūlymas praeitų, nes e, parama vėlesnėme etape e, bus suteikta, jeigu šitą nuomonį būtų pritarta. Taigi, 68 e, pakeitimas dėl e, subkontraktų ir čia nuomonės yra skirtingos, mes turim skirtingas politinės pažiūrės, bet jeigu mūsų pasiūlymas 68 būtų jam pritarta, tai tikrai prieštarautų jo tekstui, jeigu vėlgi jis nieko nedarytų šiuo klausimu, tai pakeistų e, social, socialistų demokratų poziciją, bet čia ne pirmas kartas šiame komitete, kad mes siekiam e, tiesiog išspręsti šitą klausimą e, dėl ir užtikrinti socialinę apsaugą. Čia yra vienas iš tų atvejų. Taigi, mūsų nuomonė, jeigu kartais nebūtų pritarta atmetimui, tai mes pritartume šitiems dviem pasiūlymams, bet aš e, džiugiuosi, kad buvo pasiekta šiek daug kompromisų ir mm, mes vis dėlto tikysimės mūsų ankstesnės pozicijos. Ačiū. Um, any other, uh... Ar dar Elisabeth Schröder? Dank. Um, es ist richtig, das ist... Dėkoju, pirmininkė. Taip iš tiesų tai jautrus klausimas. Mm. nes kalbama čia ne vien apie uosto paslaugas, o ir apie darbo teisės kai kurios klausimus. Dabartinė e, darbo teisė, saugumo klausimai čia yra keliami. Nepamirškite, kad e, vyko didžiulės demonstracijos ir mums buvo pasakyta, kad jeigu nerasime gero sprendimo, tai ES bus žiauriai kritikuojama, kadangi kalbant apie darbo sąlygas ir e, e, panašias rytis, mus kaltina, kad esam pernelyg laisvo požiūrio. Mes e, dėrėjomės su pranešėjų kartu, nemažai dalykų išsiderėjome, einame link subalansuoto sprendimo, e, gavome tai, e, ko norėjo socialiniai partneriai. E, pranešėjas prieartėjo prie mūsų, mes todėl galime paremti daugumą kompromisų, tačiau vis tik tais, nepaisant to, kai kurių problemų lieka. Toliau esančioje dalyje yra kompromisas, apie DA kompromisą kalbu dėl ketvirto straipsnio antros dalies. DA punktas būtent. Toliau 4.3 punktas sako visiškai priešingą dalyką, negu formuluoja 4.2 punktas, kas buvo suformuluota kaip kompromisas. Buvo pasakyta, kad reikalingas minimalus darbo laikas, toliau reiškia sakoma, kad uh, tas minimalus darbo laikas yra ribojamas. E, tai reiškia, kad e, tai yra didžiulis prieštaravimas ir reikėtų svarstyti klausimą, e, ar nereikėtų to straipsnio išbraukti, nes jeigu kompromisas yra panaikinamas sekančių straipsnių, tai tada nereikėtų balsuoti dėl viso klausimo. Taigi 44 pakeitimas. Ar tas pakeitimas tebe galioja, jeigu bus patvirtintas kompromisas. Ir jeigu 44 praeina, jeigu už jį teigiamai nubalsuojama, tai e, reikės pasižiūrėti, kaip padaryti taip, kad jo poveikis neišnyktų pirmininkė. Manau, kad daugiau pasisakyti niekas nenorit. Žodis pranešėjai, kad atsakytų ir į paskutinį klausimą. Nes paskutinis klausimas, jei teisingai supratau, susijęs su balsavimų sąrašu. Ačiū, aš esu nustebęs ir nusivylęs truputį. Mes tikrai dirbame, praleidom daug valandų kartu labai konstruktyvę dvasę. Mes manau, kad dėl daug pagrindinių e, klausimų pasiekėme kompromisą ir visos e, grupės tiesiog yra pasirengusi, sakė pasirengusios e, diskutuoti be jokių tų vadinamų raudonųjų linijų ir, ir a priori iš ankstinių nuomonių ir taip toliau. O dabar ką aš kirčiu šiame komitete ir valand, likus valandą iki balsavimo, tai viskas prieštaringa, tai mane tai nuvilia. Nes aš, kai pranešėjas, mėginau pas, padaryti viską, e, rasti bendrą pagrindą ir jį palikti. Ir kai kurios diskusijos yra ideologinės, bet iš praktiškai, manau, ir mūsų pasiektos formuluotės tiek pa, pagerino ir komisijos tekstą, mes pasiekėm subalansuotą nuomonę ir tai yra tinkamas pagrindas diskusijoms. Bet kaip sakiau, anksčiau kalbėdamas, kai aš pirmą kartą susitikau su šešėliniais pranešėjais, tai didžiausia e, darbinimo klausimų dalis buvo perduota socialiniam komitetui ir komisijos reikalavimų, tai buvo neįtraukta į komisijos pasiūlymą. Bet tada aš sakiau, kad suteikim galimybę, diskutuokim atvirai ir taip pat užtikrinkim ir socialinį dialogą. Nebūtinai, kad pasiūlymas tai paminėta, mes turim pasakyti, kad Europos lygmenių mes turim užtikrinti socialinį dialogą, įspręsti minėtas problemas ir m, mm, tas problemas, kurios būtų susijusias su suostų darbu. Ir mes, aišku, turim atsižvelgti, bet neperkrauti šios nuomonės. Aš manau, kad tos vadinamas raudonosios linijos tikrai nereikalingos, mes padarėm didžiąją pažangą, manau, kad šitą m, mm, nuomonė galėtų būti diskusijų pagrindas transporto komitete. Taigi man, pavyzdžiui, žino, ponas Havo teigia ir jis visuomet tai e, išsako ir mes, kad mes visuomet tęsim labai atvirą diskusiją dėl visų pakeitimų. Dabar sakyti, kad jeigu pasuosim neigiamai ir teigiamai dėl atmetimo, na mane tai tiesiog stebina. Aš e, dirbu ir su jumis, ilgai su jumis, su kitais kolegomis, tai dabar mane stebina šitas faktas. Aišku, manęs nestebina jų grupės nuomonė nuomonė, tai jūsų, jūsų pasirinkimas, bet tikrai mes einam tą kryptim, kurią ir jums yra primtina ir aš manau, kad vis tiek kažkiek duoda ir kažkiek gauna ir dabar nuomonė yra daug labiau subalansuota ir negalima atmesti komisijos pasiūlymą ir atmesti šitą nuomonę. Kiti klausimai iškelti? Vėlgi, dėl 8 straipsnio 6 dalies, tai diskusijos iš pradžių taip pat telkėsi dėl pono Bach pakeit, pakeitimo pasiūlymo ir aš e, galiu primti tai kaip pagrindo kompromisu ir tiek mano frakcija, tiek mano asmeniškai tai yra tikrai sunku, nes nėra tada logiškų padalinimų, o e, daryti nurodai, kas egzistuoja, ką reikia taikyti, tai manau, kad yra teisinga ir tinkama. Tokios yra mano pastabas, aš tikiuosi, kad jūs jas apgalvosit, nes manau, kad e, mūsų kompromisas eina tinkama linkme ir e, jūsų grupėse, frakcijose gali būti paaiškintas, kad tai yra žingsnis tinkama kryptimi ir e, tiesiog išsklaidyti daugelį baimių susijusi iš to pasiūlymų. Mes tikrai stengiamės patobulinti komisijos pasiūlymą, nes dirbame kartu ir tikiuosi, kad galėsite pagalvoti dėl ko per balsavimą, kad galiausiai galutinė nuomonė, kuri yra aiški, stipri ir galėtų būti pagrindas diskusijams. Tikiuosi jūsų pritarimo. Ačiū. Cher euh, rapporteur, euh, en dépit de votre décision. Ačiū brangus pranešėjų, nepaisant to, kad jūs nusivylęs, mes netrukus balsuosime dėl jūsų nuomonės, tačiau pirmiausia, Martin Kessler atėjo pas mus. Aš siūlau pereiti prie ketvirto klausimo ir išnagrinėti kompromisinius pakeitimus susijusių su pranešimu dėl vidaus rinkos. Solvit programa šiuo atveju yra aptariama. Suteikiu žodį ponui Kessleriui, kad pristatytų kompromisus, prašom. Vielen Dank. Entschuldigung für die Verspätung. Ich war noch mit meinem MV-Ausschuss beschäftigt. Labai ačiū ir atsiprašau už vėlavimą, tačiau buvau dabar nu, e, aplinkosaugos komitete. Dėkoju visiems už supratimą. Turime kompromisų pasiūlymus, jiems pritarė penkios frakcijos, visos frakcijos patenkintos, na bet dabargi kalėdos, kalėdos visiems. Kadangi jau kalbame apie Solvit, e, apie organizaciją, kuri ieško sprendimų, mes irgi bandėme ieškoti sprendimų, dėkoju visiems kolegoms iš visų penkių frakcijų. E, dokumentas yra geras, pasiūlymas geras dėl pirmo kompromiso. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, kėlėme artumo piliečiams klausimą, o taip pat E, kėlėme klausimą dėl neįgaliųjų asmenų, kurie susiduria su specialiais poreikiais. Anksčiau projekte to nebuvo numatyta, dabar jau yra ir tai yra neblogas poslinkis. Trečiajame pakeitime vėlgi yra kalbama apie nacionalinių institucijų vaidmenį, apie e, organizacija, kuri turi savo centrinius biurus valstybėse narėse. O šiaip vietiniai solvit biurai turėtų būti labiau remiami regioninių lygmenių, e, kad e, būtų matomi geriau ne tik sostinėje, bet ir kitur. Tai yra labai svarbu. Balsavimą turite priešai save ir nurodau e, beveik visais e, klausimais. Čia balsavimas galėtų eiti greitai. E, tikrai nenorėčiau kalbėti be galo, be krašto. E, reikia pagerinti solvit matomumą, nes solvit yra reikalinga institucija tam, kad piliečiai galėtų spręsti savo kylančias problemas, jeigu tokių kyla dėl ES teisės aktų. Labai ačiū visiems, tikiuosi, kad mūsų, mūsų nuomonė pateikta savo iniciatyva bus naudinga. Pirmininkė, ar dar yra norinčių pasisakyti? Pone Baldačino. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkui, panė. Taigi klausimas, ar mes norim išlaikyti piliečių pasitikėjimą ir verslo įmonių pasitikėjimą vidaus rinkoje ir mes čia turim įsiaiškinti, ar jeigu jie turi problemų su viešosios valdžios institucijomis. Ne vien tik tai valstybių narių lygmenių, bet netgi e, tarp valstybinių lygmenių. Tai turėtų būti mechanizmas, kuris padėtų išspręsti šitas problemas tiems piliečiams arba verslo įmonėms. Dėl to tikrai man buvo labai malonu padėti ir bendradarbiauti, pateikiant šiuos pakeitimų pasiūlymus, tam, kad šitas mechanizmas, šitas įrankis, solvit priemonė būtų sustiprinta ne vien tik tai tuo, kad jai būtų, e, jai būtų padaryta labiau žinoma, bet mes nenorime žinomumo, bet mes norime, kad tai būtų veiksminga priemonė ir tokia priemonė, kuri padėtų išspręsti piliečių problemas ir veršto įmonė problemas. Mes taip pat pateikėme pasiūlymus, kad e, šiai tarnyba, šitą priemonę Solvit būtų prieinama žmonėms su negale, kadangi manome, jog kiekvienas turėtų būti įtrauktas ir neturėtų būti diskriminacijos. Taip pat sutarėme, kad e, tas matomumas, žinomumas, šitas nuomonės, tas priemonės žinomumas turėtų būti prieinamas ir pasiekiamas ir regioninių lygmenių arba netgi ir vietos lygmenių tam, kad ši priemonė, ši tarnyba tikrai būtų naudinga mūsų piliečiams. Ačiū. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodo, ponas Kasleris irgi nenori pateikti papildomų komentarų šiek tiek vėliau. Šiandienos posėdėje balsuosime dėl šio pranešimo. O dabar perinime prie šešto klausimo. Tai yra aplinkos saugos ir įtre komitetų nuomonė pateikta savo iniciatyva 2030 metų klimato ir energetikos politikos strategiją. Mūsų komiteto atsakingas pranešėjas yra David Kaza. Norėčiau suteikti žodį jam, kad pristatytų penkis kompromisinius pakeitimus. Grazie, signora Presidente. Eh, eh, provajna kem stajna namlu importanza na highlight Dėkuoju, ponė pirmininkė, mes pasistengsiu nušviesti svarbą šio, šio, šio klausimo. Tai yra, kalbėsiu apie darbo jėgą, kuri turėtų būti pristaikusi prie uh, įmonių poreikių ateityje, atsižvelgiant į į klimato kaitą. Man nereikia daug laiko, ponė pirmininkė, kadangi aš Pritariu penkiams kompromisiniams pasiūlymams, e, kurios pateikė suinteresuotas šalis. Aš manau, kad e, tikrai reikia paminėti, mūsų darbo jėgą, nes tai turėtų būti susiję ir su pramonės šakų poreikiais. Kompromisas su Raits tai buvo sunku, bet kaip kalbėjo tas prieš mane Bonas Kasler sakė, vis dėlto kalėdų dvasia veikia visus ir mes sugebėjome užbaigti šitą dokumentų paketą, taigi manau, kad po balsavimo turėsime tikrai subalansuotą pranešimą, norėčiau padėkoti kolegoms Kreuzmann, Klivetį, Lambert ir Šaudek už bendradarbiavimą ir už jų indėlį. Be jų pagalbos aš nemanau, kad būtume sugebėję pasiekti kompromisu. Ačiū. Dėkuoju, Jean Lambert. Dėkuoju. practic vine în completarea unor. Uh, Norėčiau padėkoti pranešėjui. Jo pranešimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Pavyzdžiui, Erasmus plus aspektas, kur kalbama apie uh, uh poreikius žalę ekonomiką turime nepamirti, jog turi būti papildomos naudos ir darbo vietų kūrimo požiūrių ir energetikos požiūrių, todėl galbūt reikėtų pasiruošimą pradėti pakankamai ankstyvoje stadijoje. Tačiau manau, kad turėtume pasiekti gerų rezultatų apie 2030 metus. Tuo pat metu labai svarbu apimti visas čia mm, aptartimas rytis. Aš manau, kad visi kiti e, pakeitimai, nekalbant apie penkis kompromisinius e, pakeitimus, yra e, geri ir aš kviečiau jūs balsuoti už šį pranešimą, kad galėtume visi linksmai sutikti naujuosius metus, kalėdas ir naujuosius metus. Jean Lambert. Um, Labai dėkuoju. Kalbant apie kompromisus, mes pritarėme trims iš penkių. Na, laikomės kai kurių išlygų dėl to, dėl, dėl kelionė, dėl to, kaip pasikeitė kompromisai, kaip jie nukrypsta nuo originalus pasiūlymo. Pavyzdžiui, D kompromisinis pasiūlymas, kai pradinis pasiūlymas buvo e, tikrai atitiko, tai buvo atitiko tą perėjimo idėją. Ir e, kaip e, daug energijos vartojantis sektoriai galėtų e, pasiekti kad, e, ir prisitaikyti per šitą perėjimą į laikotarpį. O mes dabar turėtume išsiaiškinti, kaip išsaugoti darbo vietas, keičiant e, platesnės politikos aspektus, kai kurie yra susijęs su kainų nustatymu, išmetimų, leidimų prekyba. Ir 20 pakeitime, kuris yra E, atskiras savarankiškas pasiūlymas įstas išbaigia energetikos politiką, tai tikrai nelengvas kompromisas, e-kompromisas ir čia mes tikrai galime pritarti, ne dėl to, kad tai yra mūsų pačių pakeitimo pasiūlymas, mes tiesiog prie jo neprisirišame, bet klausimas, ką daryti, jeigu daug energijos suvartojant šios pramonės šakos jos, e, kokios yra kompensacijos, e, kaip tai turėtų atitikti energetikos politiką. Taigi mes pasniekam išlygą dėl šitų dviejų pakeitimo pasiūlymo, o kitiems labai pritarėme ir mes suprantame pranešėjo darbą ir pastangas, kad jis stengiasi pasiekti kompromisą ne vien tik tai su tais pasiūlymais, kuriuos pateikė jo paties frakcija, bet mes e, pasiniekam ištingai dėl minėtų dviejų pasiūlymų. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich mal bei den Kollegen. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju taip pat pasisakiusiems kolegoms, dėkuoju pranešėjui, šešėliniams pranešėjams. Šioje nuomonėje yra didžiausias dėmesys teikiamas aspektui, kuris mums labiausiai rūpi. Turiu galvoje užimtumą, politiką, socialinius reikalus. Tai taip pat yra susiję ir su energetika. Čia e, galbūt kalba sukasi ne tiek apie e, klimato kaitos e, aspektus, net tai yra pagrindinis e, mūsų tikslas. E, o mano anksčiau minėti aspektai. Manau, kad e, ši nuomonė yra subalansuota, mūsų pozicijos pernelyg nesiskiria šitais klausimais, kurie e, visų pirma yra susiję su užimtumu ir socialiniais reikalais. Aišku, turime toliau dar galvoti apie šitos aspektus, kai mes kalbėsime, e, kai mes kalbėsime apie 30-ųjų metų tikslus, bet šiaip manau, kad pusiausvyrą pasiekta nebloga, na, jau kalbant apie įvairius sektorius ir žalę technologiją, e, ekologinę technologiją, bei e, užimtumą, tai čia svarbu fiksuoti realistinius tikslus, kuriuos įmanoma pasiekti. Mm, manau, kad e, ši nuomonė yra labai naudinga ES piliečiams, darbuotojams. Manau, kad kompromisas iš tikrųjų yra priimtinas. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Pranešėjas. Prašom. Neturiu ko pridurti, aš suprantu ponios Lambert poziciją, tačiau, kaip jūs žinote, negalima rasti sutarimą, kad visi būtų patenkinti. Taigi, laikykime to, ką turime prieš akis, manau, kad yra geras, labai geras pranešimas ir jis turėtų tikti visiems. Na, kitą kartą pasistengsim labiau. Ačiū. Kitą kartą Jei kitas kartas 2040 metais, tai netoj pat. Netrukus balsuosime dėl aptarto pranešimo, o aštuntas darbo tvarkės klausimas. Tiesiog šiuo klausimu norėčiau pasakyti, e, kad yra laiško projektas, kurį siunčiame Teisinių reikalų komiteto pirmininkui. E, tai yra susiję su 290 ir 291 sprai, straipsniais. E, kitaip tariant, e, vadinamasis Omnibus 3 jau praeitų komiteto posėdžių metu mes apie tai kalbėjome ir pasitelkėme rašytinę procedūrą, kurios metu atsižvelgėme į labai svarbų pakeitimą. To pakeitimo pageidavo kolega Čiaba Ori. Jis nerimavo, kad e, komisija numačiusi laikotarpius, kurie yra skirti E, priderinimui e, ir kad tie laikotarpiai yra labai ilgi. E, tai yra mūsų atsakomybėj tenkantis trys teisės aktai. Negavome jokios nuomonės ir kai peržiūrinėjome Omnibus vienas, tada ir supratome, kad trūksta mūsų nuomonės dėl Omnibus 3. Kadangi komitete balsuojame šiandien, tai norėčiau prisipažinti, kad kartu su koordinatoriais mes e, jau esame nusiuntę laišką teisės komitetui, kad jisai galėtų tą, lai, e, tą aspektą įtraukti į e, savo strategiją. Komisija siūlo, kad būtų suvienodintos vadinamosios prak priemonės su e, įgaliotaisiais su gyvenimo aktais, man atrodo, kad dėl to jokių problemų e, nekils. E, dar komisija siūlo prak priderinti prie vykdymo aktų ir remiantis Sajer pranešimu mes manome, kad būtinai prak turi dėrėti su deleguotaisiais aktais ir kad tai, kas įtraukta į antrą priedą, turi būti išbraukta ir įtraukta į pirmą priedą, būtent, kad būtų viskas suderinama su deleguotaisiais aktais. Tačiau, jeigu teisės komitetas norėtų laikytis e, nuoseklesnio požiūrio, kadangi tai yra labai techniškas dalykas, labai techniškas rytis, labai daug e, laiko užima mūsų klausimo nagrinėjimas, tai esame pasirengę tą klausimą persvarstyti iš naujo. Būtent tai prašome Teisės reikalų komitetui. Teisėjų perdavimo laikotarpis negali laik, per, viršyti penkių metų. Ir ponas Ori atkreipė dėmesį, jog neturi dubliuoti šių tekstų nagrinėjimas ir parlamento rinkimai. Mes taip pat prašome, kad jei per šią procedūrą teisės komitetas iš visų komitetų gaus skirtingas nuomonės, tai reikėtų režimo tam tikro suvienodinimo. Ir tokiu atveju reikėtų visuomet tartis su mumis. Numatytas tam yra, tam yra konsultacijų procedūra. E, dėkoju Jums visiems už pasitikėjimą savo pranešėją. O dabar pereiname prie devinto darbo tvarkės klausimo. Tai yra transporto komiteto nuomonė, reglamento pasiūlymas, kuriuo pakeičiamas tarybos reglamentas 7181999 dėl bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą. Pranešėja Juta Steinruk. Norėčiau suteikti žodį jai, kuri pranešėja ir apžvelgs šį nuomonės projektą. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, sveikinu komisijos pasiūlymą, kalbėjausi su komisijos atstovais, kalbėjau taip pat su profsąjungų bei e, profesinių kitų organizacijų atstovais. 35 milijonų eurų fondas būtų tikrai puikus dalykas, ir reikėtų užtikrinti, kad to fondo lėšos būtų tinkamai panaudojamos, kadangi praeitie taip nebuvo. Turiu šiek tiek e, pasiūlymų, kurie turėtų būti naudingi įmonėms ir laisvai samdomiems darbuotojams. Manau, kad šios darbuotojų kategorijos turėtų būti traktuojamos teisingai. Labai e, svarbu pagerinti socialinę darbuotojų padėtį. Taip pat užtikrinti tinkamas pensijų teisės. Trečias dalykas e, - užtikrinti geresnį e, saugumą bei aplinkosaugą, aplinkosauginius reikalavimus, ekipažo kvalifikacijos, modernizavimas, ypač mažų laivų taip pat yra svarbus aspektas, bei tai yra informacijos kampanijos, kad tinkamai būtų e, informuojami darbuotojai apie tas teisės, kuriamis gali naudotis, socialinės teisės, pensijų teisės ir kad tinkamai naudotųsi tomis e, teisėmis. Reikėtų taip pat užtikrinti, kad fondas būtų panaudotas maksimaliai naudingai įmonėms ir darbuotojams, todėl čia labai svarbu, kad e, atitinkami finansavimo paketai būtų teikiami, konsultuojantis dėl to su socialiniais partneriais, todėl kad socialiniai partneriai geriausiai išmano realią padėtį. Aš pateikiau pakeitimų. Pirmajame straipsnėje siūlau kai kurios pakeitimus, taip pat valstybės narės turi konsultuoti su socialiniais partneriais, e, mano nuomonė, ir e, aš taip pat num, matau galimybę finansuoti informaciją apie laivų perdirbimą ir ankstyvą šeimą į pensiją. Ekipažų nariai taip pat turi turėti galimybę keisti savo kvalifikaciją ar, ar mokytis, taip pat pasinaudoti ankstesnio šeimo į pensiją teisę. Toliau trečioji įtrauka visi e, ekipažų nariai turi E, turėti galimybę kelti savo kvalifikaciją ir laisvai e, samdomi ir užimantis e, vadovaujančias pareigas yra taip pat e, terminologinių aspektų. Čia yra įmonė, kurios e, turi nedaugiau kaip tris laivus. Anksčiau buvo vartojamas terminas organizacijos. Manau, kad šiame kontekste turėtume kalbėti apie profesinės organizacijas. E, tuomet yra tikrai aišku, apie ką čia yra kalbama. Penkta įtrauka - darbo sąlygų gerinimas. Tai turi vykti kartu su sveikatos darbe ir saugumo darbe užtikrinimu. Šiame tekste komisijos formuluoti galbūt turinio požiūrių buvo tinkama, tačiau būtent pati formuluotė nebuvo suformuluota optimaliai, tad aš bandau tai pakoreguoti. Filip Dubakel. Rapporteur voor uh, haar uh, eh, commentaren en uh, de op... Dėkoju. Norėčiau padėkoti nešėjai už komentarus ir už atliktą darbą. Aš manau, kad komisija pateikė gerą pasiūlymą, vidaus vandenų transportas išgyveno gana sunku laikotarpį pastaruoju metu ir laivai šiame sektoriuje vis dar susiduria su tai, tam tikrais sunkumais. Reikia modernizuoti mūsų laivų parką, reikia laikytis e, ekologinių reikalavimų. Komisija siūlo eiti šitą linkime, ypač akcentuoja laivų modernizavimą. Komisija nori, kad būtų skatinama mokslinė pažanga, techninė pažanga, tačiau e, finansavimas yra labai ribotas, todėl viskas turi būti daroma labai tikslingai, turi būti vengiama pernelyg didelio grozdiškumo, viskas turi būti daroma labai tikslingai, neturi būti per daug prioritėtų. E, jų skaičius turi būti mm, nedidelis ir turime skirti e, pagrindinės lėšas esminiams tik tai dalykams. Modernizavimas, aplinkosauga. Tai yra pagrindiniai dalykai ir manau, kad kita vertus turime veikti labai greitai, todėl kad turime mažai laiko šioje parlamento kadencijoje dar būtų įmanoma pasiekti susitarimą pirmojo svarstymo metu, tad jeigu viskas bus tinkamai sudėliota e, pasiūlyme, tuomet bus įmanoma padaryti tikrai naudingą dalyką, pateikti tikrai naudingą pasiūlymą vidaus vandenų transportui. Dėkuoju. Pirmininkė, ar dar kas nors turėtų komentarų? Ne. Tuomet aš vėl suteikiu žodį pranešėjai. Dėkuoju. Norėčiau atsakyti ponui Debaker. Nuo 99 e, metų nebuvo e, praktiškai niekas e, keičiama. E, finansavimo srityje. Mes turime geriau reglamentuoti rinką. Turime kitą vertus siekti, kad tos lėšos, kuriomis įmanoma disponuoti, būtų panaudojamos tikslingai ir naudingai. Iki šiol buvo per daug viena pusio veikimo. Vien pusio veikimo. Pirmininkė, taip mes e, pateiksime pakeitimus, remdamėsi jūsų nuomonės projektu. Šiame nuomonės projekte yra pasiūlyti aštuoni pakeitimai. Pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 7 diena 12 valanda. Tai yra iki 12 valandos. Ta diena gali būti pateikiami e, pakeitimai. Sausio 22 ir trečią dieną nagrinėsime šį klausimą, paskui vasario 12-13 e, balsuosime šio klausimu. TRAN komitetas praktiškai tomis pačiamis datomis e, atitinkamai nagrinės ir, ir balsuos, tai yra vasario 20 nagrinės, o balsuos e, per e, balandžio plenarinę sesiją, kuri bus labai intensyvi, tad labai, labai panašiai mūsų komitetą. Baigiam savo darbo tvarkę tuo būdu ir dabar pereiname prie dešimtojo punkto valstybių narių žimtumo politikos gairės. Jeigu jūs pažvelgtumėte į komisijos pasiūlymo tekstą, kuris buvo pateiktas tarybai, tai tas tekstas yra labai trumpas, todėl kad e, tai yra pasiūlymas, kuris pateiktas labai formalios procedūros kontekste. Čia kalbama apie gairės. Ir aišku, mums kyla klausimas dėl jų pritaikymo. Tos gairės buvo priimtos e, vadovaujant Čiaba Ori mūsų kadencijos pradžioje ir paskui metai po metų, bėgant metams, tos tos gairės e, buvo truputį koreguotos. Prieš kurį laiką buvo nuspręsta priimti tas e, e gairias remiantis 46 straipsnio pirmojų, pirmąją dalimi. Ir tuomet yra įmanoma priimti be pakeitimų jas. Aš paskaitysiu taisyklę 46 46 taisyklės pirmąją dalį. Dabar kaip tik tai turiu tekstą, skaitysiu angliškai. 46. Taškas vienas taisyklė. Object, the chair shall... Jeigu yra 10 e, e, pritarimų, tai tuomet pirmininkas pateikė parlamentai pasiūlymą projektą. Nu- Čia kalba sukasi apie E, galimybę nagrinėti tai vasario mėnesio sesijoje. Tam, kad būtų surinkta 10 procentų dauguma, tai yra penk, tai sudarytų, tai atitiktų penkis komiteto, NPL komiteto narius. Tai tuomet 14 sausio 12 valandą mūsų komitetas galėtų 2014 metų 22 sausio mūsų komitetas galėtų nagrinėti pakeitimus, o pranešimas tuomet galėtų būti priimtas per mūsų komiteto 23 sausio dienos posėdį. Jeigu nebus pakeitimų, tuomet bus laikoma, kad tekstas yra priimtas. Priminsiu, jog Čia kalba sukasi apie 148 straipsnio antros dalies nuostatų įgyvendinimą, sutarties nuostatų įgyvendinimą ir tai taip pat tiesiogiai susijęs su šitų gairių prieimimu. Jeigu niekas neprieštarauja tokiai tvarkai, tai tuomet aš siūlau neteikti jokių pakeitimų ir netgi priimti patvirtinti tą laišką dabar. Kodėl? E, galbūt jums kyla klausimas, kodėl tokios biurokratinės procedūros turi būti taikomas sprendžiant užimtumo klausimus. Todėl, kad e, padėtis yra būtent tokia, turime taip daryti. Dabar dešimtas darbo tvarkės punktas jau yra išnagrinėtas, jeigu kas nors dar turi komentarų dėl e, darbo tvarkės punkto kitą, tai dabar būtų tinkamas laikas pateikti jos. Bien. Euh, les deux minutes étant écoulées selon euh, un calendrier. Dvi minutės praėjo ir nebuvo komentarų, tuomet aš siūlau pereiti prie balsavimo. Priminsiu tik tai, jog atsižvelgiant į tai, jog e, nebuvo prieštaravimų dėl dešimto darbo tvarkės e, punkto, tai tuomet galime laikyti, kad mūsų uh, užimtumo politikos gairės, tiksliau jų galiojimo pratesimas yra patvirtintas, remiantis 46 straipsnio e, pirmąją dalimi. Mūsų darbo taisyklių 46 straipsnio pirmąją dalimi. Dabar 11 darbo tvarkės punktas. Ar visi turite balsavimo korteles? Čia mes balsuosime dėl dėrybų su taryba sėkmingos e, pabaigos, dėrybos su taryba dėl Europos pagalbos labiausiai skurtantiems asmenims fondo. Priminsiu, jog e, vykstant dėryboms šito klausimu mes e, kreipmės į Europos komisiją, prašydami, kad būtų parengta deklaracija plenariniam posėdžiui, kur būtų pateiktas uh, paaiškinimas dėl socialinio pobūdžio bakalėjų statuso. Nes kol kas dar yra teisinio pobūdžio abejonių, bet mes galėsime tas abejonės galbūt išsiaiškinti iki plenarinio posėdžio, jau labiau, kad e, komisijos narys pateiks papildomas informacijos apie plenarinį posėdį šitais klausimais taip pat. Jeigu niekas nenori komentuoti šio klausimo, tuomet siūlau iš karto balsuoti elektroniniu būdu. Dėl darybų su taryba rezultatų pradedame balsuoti. better and better again. Marianne Arkin, if you want to vote, you, sh- you better be quick. <laughs> Geriau paskubėkim, nes antraip aš užbaigsiu balsavimą, jeigu dėlsite per nelgi ilgai. Benamias. Ponas Benamias. Taip, ir gerai, baigiame. Baigiame balsavimą. 30 už, 32 iš viso balsavo, 2 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją, ponia Kostelo, ir visą dėrybų komandą. Dvyliktas punktas. Čia balsuosime dėl laiško, kurį aš jums jau e, pristačiau. Tai yra laiškas teisės e, komitetui dėl Omnibus 3 dėl 290 ir 291 straipsnių keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, prisitaikymas prie sutarties Europos sutarties veikimo 290-291 straipsnių. Siūlau balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi jau baigė balsuoti? Baigėme. 34 balsavo, 31 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė. Dabar 13 darbo tvarkės punktas. Čia mes balsuojame dėl IMKO komiteto Solvit pranešimo. Mes turime pateikti nuomonės projektą, kurį parengė Martin kas, Kasler. Pirma dalis kompromisas vienas. Penkios frakcijos jį patikė, kas už prieš susilaiko priimta. Toliau. B kompromisas. Kas už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis C kompromisas. Penkios frakcijos. Kas už prieš susilaikė priimta. Trečia dalis D kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Trečioji dalis, 13 pakeitimas, Antigonį Papadopolių, dvi dalis, dabar dėl pirmosios dalies. Be žodžių, encourages member states to strengthen synergy between Solvit and the respective administration for the better coordination of social security system. Kas už šią pirmą dalį? be šių žodžių. Už prieš susilaiko priimta. Kas už tuos žodžius, už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtoji dalis E kompromisas. Penkios frakcijos ypatikė už prieš susilaiko priimta. Toliau J kompromisas už prieš susilaiko priimta. Penkta dalis F kompromisas už prieš susilaiko priimta priimtas. Penkta dalis G kompromisas už prieš susilaiko priimta. Šešta dalis H kompromisas už tos penkios akcijos daug dirba, už prieš susilaiko priimta. Septinta dalis į kompromisas už prieš susilaiko priimta. Baigėme su pakeitimais. Dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl viso nuomenės projekto. Pradedame. Baigėme. 35 balsavo, 35 už, niekas ne prieš, niekas nesusilaiko. Sveikiname pranešėją. 15 punktas. Mūsų nuomonės projektas dėl e, transporto komiteto pranešimo. Tai yra patekimas į uosto paslaugų rinką ir uosto finansinis skaidrumas. Tai yra nuomonės projektas, nuomonės referentas Filip de Baker dėl nuomonės projekto. Beje, aš nemanau, kad dėl nuomonės projekto turime balsuoti, turime balsuoti dėl reglamento projekto. Sako pirmininkė. Tai čia yra reglamento atmetimo prašymas šeštojo pakeitimo forma. Kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl širot ir pakeitimo. Le vote est clos. Baigiame balsuoti. 18 už, 18 prieš, vienas susilaiko. Tai reiškia, kad nepriimta. Pranešėja džiaugiasi. Pirmas straipsnis antra dalis. C. Punktas 27. Howitt pakeitimas. Tai yra pakeitimas, kuris siūloma išbraukti. Kas už, prieš, susilaiko, pastikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Balsavimas baigtas, jeigu visi balsavo, 19 už, 18 prieš, niekas nesusilaikė. Patvirtinta. Taigi pirmas straipsnis antra dalis, C punktas išbraukiamas. Pirmas straipsnis antra dalis D 28 Richardo Hovito pakeitimas, čia taip pat prašoma išbraukti. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Visi balsavome, tuomet balsavimas baigiamas. 19 už 18 prieš, niekas nesusilaikė, rezultatas toks pats ir D punktas išbraukiamas. G punktas. 29 Hovito pakeitimas ir 30 Jutos Steinriuk, tokie patys pakeitimai, kuriais siekiama išbraukti G punktą. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Tas pats rezultatas - 19 už 18 prieš, niekas nesusilaikė. Primta. Kitas klausimas H punktas. 31, 31 pakeitimas, kurį pateikė Richard Hovit. Juos siekiame H punktą išbraukti. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, jeigu visi balsavo. Devyniolika už aštuoniolika prieš niekas nesusilaikė. H punktas yra išbrauktas. Antras straipsnis, pirma dalis, pirma, pirmas punktas, 32 pakeitimas, kurį pateikė Jean-Pierre Audy. Tai nėra išbraukimo pakeitimas ir pranešėja prieš, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta todėl antros straipsnio pirma dalis, pirmas punktas pakeičiamas tokiu būdu. Antras e, straipsnis, pirma dalis, antras punktas, 33 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. Antras straipsnis, pirma dalis, 34 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. Antras straipsnis, e, pirma dalis, 18 punktas A, 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas pusilaiko atmetama. 36 pakeitimas Juto Steinruk pateiktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 37 pakeitimas, kurį pateikė Elizabeth Schroeder, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime dėl 37 pakeitimo elektroniniu būdu pradedame. Jeigu visi balsavo, tai baigiame. 19 už 18 prieš niekas nesusilaikė. Taigi vėl tokia pačia dauguma patvirtinama. 38 pakeitimas, kurį pateikė panešėjo dar pranešėja už, kas už, kas prieš patvirtinta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ketvirto straipsnio antra dalis po D, DA kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos. Kas už, kas prieš patvirtinta. 44 pakeitimas, kurį pateikė Sergio Paolo. Francesco Silvestris. Kas už kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Atrodo, kad patvirtinta, bet dar pasitikrinkime. Jei visi balsavo, tuomet balsuoti baigiame. 20 už 16 prieš. Patvirtinta. 45 pakeitimas, pateiktas Elizabeth Schroeder, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 47 pakeitimas nepriimtinas, kaip ir 48, 49, 50 ir 51. Tuomet pereiname prie 58 pranešėja už, kas, prie, kas už, kas prieš, kas susilaiko. 53 su e, pakeitimas 54 nepriimtinas ir todėl 8 straipsnio 6 dalies 55 Hovito pakeitimas dėl išbraukimo. Kas už kas prieš kas susilaiko išbraukta. Atmesta. Toliau. Žinoma, kad galiu patikrinti, tačiau aš teisi tai ir taip. Žinau, žinau, jūs labai norite pasitikrinti. Norite skaičių. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 14 už, 23 prieš, vienas susilaikė ir jokių surprizų čia nėra, 55 pakeitimas atmestas. Žodinis pakeitimas. Dėl jo nebūtų, ne, negalima balsuoti, jeigu būtų priimtas 55 pakeitimas, dėl to dabar galime balsuoti dėl to žodinio pakeitimo, kurį pateikė Richard Hovitt. Ar prieštaravimų nėra dėl šio žodinio pakeitimo? Jeigu ne, tuomet balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Manau, kad priimta bet galbūt ponas Kovitas nori pasitikrinti. Jaučiu, kad taip, taigi pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Jeigu visi balsavo, tuomet balsavimas baigiamas. 31 už, 7 prieš, niekas nesusilaikė. Ši žodinis pakeitimas yra patvirtintas. Tačiau 56 George Bach pakeitimas pakeitimas atkrinta, todėl periname prie 10 straipsnio pirmos dalies. Kompromisas E, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už kas prieš kas susilaiko. Priimta 10 straipsnis antra dalis EA kompromisas, kurį pateikė trys frakcijos, kas už kas prieš kas susilaiko. Patvirtinta 10 straipsnis trečia dalis. 64 pakeitimas, Jutas Steinruk, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 65 Richardo Hovito pakeitimas, e, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime dėl 66 Juto Steinruk pakeitimo, kas e, elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 19.19. 19. 19 vadinasi atkrinta. 11 straipsnis 67 govito pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras skyrius A, naujas 68 govito pakeitėjas pranešėja prieš, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 12 straipsnio trečia dalis 69 Jean-Pierre Odi pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 12 straipsnis, 7 dalis, A, 70 pakeitimas, kitaip tariant, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 71 pakeitimas, Elizabeth Schroeder, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 71 kadangi dabar kalėdų dovanų metas, tai galime tikrinti kiekvieną balsavimą. Jeigu visi balsavo, tuomet balsavimas baigiamas. 19.19. 19. Teisingai padarėte, kad e, prašėte pasitikrinti, tačiau aš irgi teisi buvau, sakydama, kad nepriimta. F kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos. Kas už? F kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 16 straipsnis pirma dalis, 76 pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. Žinoma, gali būti, kad atmesta, tačiau jeigu to prašo pranešimo autorius, pasitikrinkime. Tikriname elektroniniu būdu 76. Pradedame. Jeigu visi balsavo, tuomet balsavimas baigiamas. Man atrodo, kad patvirtinta 32 už 7 prieš. Taigi e, dabar 16. 76 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas, 77 pakeitimas, nepriimtinas taip pat kaip ir žodinis pakeitimas, 78, 70 ir 80. Todėl dabar pereiname prie e, konstatuojamųjų dalių. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl antro pakeitimo. Jei visi balsavo, tuomet balsavimas baigtas. 21 už, 18 prieš, niekas nesusilaikė. Patvirtinta. Šešta konstatuojamoji dalis, Richardo Hovito septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau septinta e, konstatuojamoji dalis, pateikta penkių frakcijų, kas už kas prieš patvirtinta. Dešimtas pakeitimas pateiktas Ričardo Hovito, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime dėl dešimto. Balsuoti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 24 už 15 prieš. Niekas nesusilaiko aiškiai. Aiškiai dauguma patvirtintas. Toliau 11 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 12 pakeitimas atkrinta, 14, 14 e, konstatuojamoji dalis, be kompromisas pateikta keturių frakcijų, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 19 e, konstatuojamoji dalis, C kompromisas patvirtintas, toliau 20 nepriimtinas, 19 patvirtintas, 21 pakeitimas pateiktas Richardo Hovito, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Kas už 21, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta, 23 nepriimtinas, Toliau balsuojame dėl kompromiso D, kuris eina po 31 konstatuojamosios dalies. Jį pateikė keturios frakcijos, kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Tada 26 pakeitimas nėra priimtinas ir dabar balsuojame dėl visos nuomonės, dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. Jei visi balsavo, tuomet baigėme balsavimą. 25 už 14 prieš. Niekas nesusilaikė. Atrodo, kad mūsų pranešėjai ne visai patenkinta, bet vis, vis tik tais gal ir patenkinta šiek tiek. Sveikiname pranešėją. 16 darbo tvarkės klausimas. Įtre ir pranešimas savo, pateiktas savo iniciatyvą. David Kaza pateiktas. Kompromisas A. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Oli Kristensen pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko paimta. Minondora Klyvėti ketvirtas pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Penktas pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko. Kas už? Kas už penktą pakeitimą? Kas prieš kas susilaiko pasitikrinsime dėl penkto. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 už, 17 prieš, penktas pakeitimas patvirtintas, šeštas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas, septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, aštuntas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, jeigu niekas jam neprieštarauja, tuomet balsuojame dėl aštunto, kas už, kas prieš, Kai vienu liberalu per daug, tai aš visai pasimetu. Kas už tokius pakeitimus? Taigi, kas prieš? Patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. B kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kurį pateikė Ole Christensen, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. C kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šešioliktas pakeitimas, Jurgen Kreutzmann, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 19 pakeitimas pateiktas Minodoro klyvėti. Dalimis EPP prašymų. Balsuojame dėl pirmosios dalies, ten, kur yra stresis the necessity iki incentive sectors. Kas už tokią pirmąją dalį, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Suprantu, kad antroji dalis yra esminė, balsuojame dėl jos, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Antroji 19 pakeitimo dalis patvirtinta, 20 pakeitimas nepriimtinas, todėl nebalsuosime. Bet dėl penktosios dalies buvo pateiktas E kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 25 Minodora klyvėti pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Dabar dėl viso dokumento balsuojame, kas elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 39 už, niekas ne prieš, niekas nesusilaiko. Sveikiname pranešėją. Notre vote suivant. Toliau paskutinis balsavimas. 17 darbo tvarkės klausimas. Upon 17. Taigi 17 darbo tvarkės klausimas. Mes koordinatorių posėdėje susitarėme pateikti pakeitimus, diskutavome apie tai, tai buvo moterų komiteto pranešimas savo iniciatyvą, didesnės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas Europos Sąjungoje 12 metais. E, mus labai varžė laikas, todėl formalios nuomonės nepateikinėjome, tik tais pakeitimus. Dėl pirmosios dalies buvo Minodorakė Kliveti pateikusi pakeitimą, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, toliau Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Šeštas pakeitimas, Minodora kalbėti, kas už, kas prieš. Tiksliau čia balsavimas dalimis. Pirmoji dalis iki žodžio developments, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau likusi teksto dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ketvirta dalis, septintas Klodet Baldačino pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko antroji dalis, geriau, patvirtinta. Devintas Minodoro klyvėti pakeitimas, kas už, kas, Kas, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas. Na, bet devintą pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl devinto. Jeigu visi balsavo, tuomet balsavimą baigiame. 15 už 19 prieš, 4 susilaiko, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 11. Kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. 12. Kas už kas prieš kas susilaiko priimta. 19, e, 13. E, 14. Kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Toliau 15. Minodora Klivėti pakeitimas. Balsuojame dalimis. Šiuo, šį kartą to paprašė EPP frakcija. E, bet balsuojame dėl viso be sakinio. Atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkė. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis būtų be žodžių to recognize the added value of women in their workplaces and ir dar žodinis pakeitimas, kurį pateikė EPP Jeigu niekas neprieštrauja tam žodiniam pakeitimui, tuomet balsuojame dėl pirmosios 15 pakeitimo dalies, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Kas už tuos žodžius, kurie turėtų būti įrašyti. Kas už kas prieš kas susilaiko atmesta. 16. Klodet Baldačino pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko atmesta priimta, 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, pirmas pakeitimas dėl C konstatuojamosios dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 21, Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Taigi, moterų komitete pateiksime šiuos pakeitimus, baigiame balsuoti ir periname prie 19 darbo tvarkės klausimų. Tai yra pranešimas savo iniciatyva biudžeto įvykdymo patvirtinimas, biudžet, bendrasis biudžetas Europos komisija buvo e, pirmininkų posėdis, e, pirmininkų sueiga 12 gruodžio, jie nepageidavo, kad dirbtume asocijuoto komiteto teisėmis šiuo klausimu, tačiau leido pateikti pranešimą savo iniciatyvą. Taigi būtent šią formą mes ir nagrinėjame minimą klausimą. Alejandro Serkas, prašom, pranešėjas. Señora presidenta, como usted ha dicho, tenemos la oportunidad de hacer un Dėkuoju. Taigi, kaip yra pasakyta, mes tikrai parengėme savo iniciatyvą pranešimą, tačiau mes taip pat sutikome su šešėliniais pranešėjais ir mes naudojamės tais pačiais dokumentais, kuriuos aš parengiau, e, kad tai buvo nuomonės projektas ekon komitetų ir e, dar trūksta vienos dalies. Reikia paminėti kai kurias teisės aktus ir aš kviečiu visus narius parengti e, savo pakeitimų pasiūlymus ir prisidėti prie šito darbo, kad šitas pranešimas tikrai pasiektų reikiamą lygį. kai dėl visų e, dokumentų, kurios pateikė šalis dalyvaujančios programoje, mes e, siekime surasti atitinkamą informaciją ir atlikti tokį giluminį tyrimą bent vienoje valstybėje narėje ir mūsų darbo rėmai yra atskleisti socialinius klausimus, e, ekonominius užimtumo klausimus. Mes nekalbėsim apie finansinius klausimus, nes tai padarys ekon komitetas ir EFKO komitetas. Taigi mes kalbėsim vien tik tai apie e, socialinės įtraukties ir įdarbinimo užimtumo klausimus. Tačiau iš kitos pusės mūsų veiks, veiksmai apsiriboja keturiomis šalimis, tai yra Graikija, Portugalija, Kipras ir Airija. Ir e, kas nebus analizuojama, tai Ispanija, Rumunija, Vengrija ir Latvija kadangi jo kadangi šita dalis yra susijusi su pagalba finansiniam sektoriui, o kitos šalis nėra eurozonos narės ir mm, aišku, yra daug mm, prašymų panašių pakeidavimų, bet viską sunku paminėti. Mes e, atliekėme tyrimą keturiose šalyse. E, aš parengiau dokumento projektą, kuris yra padarytas, padalytas į tris dalis. Pirmoje dalyje yra tiesiog veikla įvykiai, kurie, mano nuomonė, neginčytini, o jie yra susiję e, su teisiniais klausimais, susijusiais su šalimis, su sutartimis ir tarptinėmis sutartimis, kurias yra pasirašusis Europos Sąjunga. Mes taip pat atsižvelgėme į socialinę hartiją, kur, apie kurią buvo tikrai diskutuojama ir bus diskutuojama, kiek ji gali ir negali būti taikoma. Ir taip pat mes antroje dalyje analizavau įvyk, tuos įvykius, kurie įvyko ir reikia išanalizuoti pasiekmes. Aš ne, nesimnu matyti pasiekmių atsižvelgiant į 2020 strategiją, nes aišku, jo, ne visos jos yra žinomas, bet tai yra parlamento kompetencija. Aš kalbu tik tai apie Europą 2020 tikslus, kalbant apie skurdą, apie įdarbinimą ir socialinius klausimus ir e, žiūriu, kokie yra tikslai nustatyti Europos Sąjungai ir galiausiai yra rekomendacijos. Jūs turite šitą dokumentą ir akivaizdu, kad reikia jį išnagrinėti, išanalizuoti ir žanlius ir nurodyti reikalaujamas prievolės ir ar jos buvo įvykdytos. Taigi mes neturėtume analizuoti to paties dalyko vėl ir vėl, negalbėsim vien tik apie devintą straipsnį, kuris teigia, kad visos ES politikos sritis yra privalomos. E, kalbant apie prievalę kovoti su nedarbu ir socialinė atskirtimi ir užtikrinti lygės teisės. Taip pat yra e, trojka, tarpininkas, kurie turi užtikrinti jų vykdymą arba jie to nedaro. Bet devintas straipsnis yra šeštasis straipsnis, taip pat SS straipsnis, pagal kurį mes turime laik, gerbti pagrindinės laik, Europos Sąjungos hartijoje numatytas teisės ir jos, jie yra tos pačios svarbos kaip ir sutartis. Taigi, kas, aš analizuoju, kas iš tikrųjų įvyko ir kokias kiek buvo pakeista Europos socialinė hartija ir panašiai. Tai yra kolektyvinių sutarimų teisė 28 straipsnėje, taip pat yra 5 straipsnis dėl nedarbo ir taip pat straipsnis dėl socialinės apsaugos sistemų, straipsnis dėl kovos su skurdu ir e, straipsnis dėl socialinių paslaugų, dėl viešo intereso socialinių paslaugų. Taigi aš parengiau tokį pranešimą, jūs aiškinti, ką sako visos institucijos ir Taip pat e, šiame komitete mes analizuojame politikos sritis ir kiek yra vykdoma 20, Europa 2020 strategijos planai. E, atsispindi, kiek ir kokia pažanga padaryta kovojantis su skurda ir išėjimų iš mokyklos jos nebaigus, mes analizuojam kiekvieną prievolę, man atrodo, kad kartais atrodo, kad nebuvo jokios iš ankstinės analizės, jokių iš ankstinių prievolių neegzistavo ir nėra išsiaiškinta, kiek priemonės yra vykdytos pagal programas, kurios yra pavalomas valstybėms narėms ir taip pat reikia išsiaiškinti viso nuo pasiekmes. Nėra Mm. tokių konsultacinių priemonių. E, socialinių reikalų komitetų nebuvo konsultuojamasi, nei konstitucijos konstitucinių reikalų komitetų nebuvo konsultuojamasi. Tai nebuvo paprašyta įdarbinimo ar socialinių reikalų komiteto nuomonių. Ir kalbam, daroma tai, kad atrodo nieko kito nebūtų, vien Europos Sąjunga vien tik tai finansai. Tačiau įdarbinimo srityje padėtis yra dramatiška, kaip žinote, ir užimtumo srityje matome tikrai prarasta daugybė darbo vietų. 15 procentų darbo vietų buvo tiesiog prarasta minėtose šalise. Buvo siekiama kurti darbo vietas, bet iš tikrųjų daugiau negu 2 milijonai darbo vietų buvo prarasta šiuose keturiuose šalyse, tai yra masinis nedarbas, o kai kur nedarbo lygis padidėjo du kartus arba beveik du kartus, jaunimo nedarbas, nedarbo lygis yra kelia nerima ir e, buvo patikti duomenys susijęs su pažydžiamiausiamis grupėmis, tai yra moteris, emigrantai, kur nedarbo lygis yra 20 procentų didesnis negu nacionalinis lygis. Ir yra daug darbuotojų dabar, kurie neturi darbo 2-3 metus, kai dėl skurdo, tai duomenės irgi yra stubingi. Skurdas išaugo, skurdas, skurdas yra didžiulis iššūkis ir socialinių neligybės panaikinimas taip pat lieka uždaviniu. E, vaikų skurdo lygis išaugo ir dabar tai siekia 26 procentus, tai tikrai yra aukštesnis rodiklis negu kalbant apie bendrą visos visuomenės lygį, kai kurios kai kurie dalykai prieštarauja Hartijos 13 straipsniui. E, mokyklos palikimas jos nebaigus tai yra vienintelė rytis, kuri yra padaryta pažanga. Tai vienintelis rodiklis, kuris atitinka Europą 2020 strategiją. Taigi, jauni žmonės ilgiau pasilieka švietimo sistemoje, tai yra gerai, bet blogai tai, kad e, pranešimai teigia, kad taip yra dėl to, kad jauni žmonės neturi darbo ir žmonės tęsia mokslus, tai yra mokosi, kaip tokį papildomą pasirinkimą. Šitą socialinę dimenciją nebuvo ignoruojama ir buvo siekiama kažką padaryti. Socialinė dialogo struktūra e, tikrai buvo e, sunaikinta, polama ir sunaikinta. Ir kai kuriuose šalyse yra teigiama, kad trojkos tarpininkai e, pakenkia pagrindiniams konvencijos, kalbant apie teisės. Galiausiai yra rekomendacijos, kurios yra visiškai paprastos. Pirmiausia, tai šitam komitetui nušviesti tai, kas vyksta finansinė situacija, mikroekonominė situacija. Nėra nieko nepaminėta tie, kurie nukentėjo nuo šitos politikos. Reikia pareikalauti Europos komisijos, kad jie tinkamai vertintų tai, kas įvyko ir tai galim padaryti paprastai. Jie turi pakankamai pajėgumų vykdyti vertinimą ir jie turėtų įvertinti tai, kas vyko šitose keturiose šalyse. Ir ar buvo vykdomas prievolės, vėlgi, kai bus parengtas vertinimas, tuomet buvo, bus aišku, aiškus įrodymai, ar šitos programos yra įgyventinamas be jokių švelninančių priemonių, mano minėtose srityse, aišku, ne vien tik tai socialinių lygmenį, bet ir sveikatos apsaugos srityje ir e, tada bus aišku, kad kai kurios programos norėjo pagerinti finansinę situaciją, tai yra mokėjimų balansus, bet reikėtų padėti Europos šalims, kurios, kurioms pakenkė mūsų politika ir uh, kur įvyko dramatiški pokyčiai ir socialinė sąranga liko suardyta. Toliau trečia rekomendacija komisijai neberengti trojkų ateityje. Nereikia PF, mm, PFF mm, ir e, komisija pažydė mm, kompetencijas numatytas sutartyse ir fondai turėtų būti valdomi tinkamai demokratiškai turėtų būti dialogas socialiniais partneriais ir Europos bendruomenė turėtų dalyvauti e, jų gyventinant priemonės. O aišku, nereikia pamiršti pagrindinių sutarčių ir e, teisų hartijos ir nepamirškime 50 metų Europos istorijos, kuri padėjo išgelbėti e, ekonomiką, ūkį, bet labiausiai reikia gelbėti žmonės, jaunus žmonės pažeidžiamus ir tie, kurie labiausiai nukentėja. Tokia yra mano e, pranešimo tiesiog santrauką, aš pamėginsiu e, užpildyti egzistuojančias spragas, gal ne visi primtars mano išvadoms, tačiau su visų kolegų indėliu, su jų pakeitimais, pasiūlymų pakeitimais ir e, šito komiteto indėlių, tai tikrai išsiaiškinsim, kokia yra trojkas vizija, FCOM vizija ir tuomet tai bus viso komiteto renktas pranešimas. Taigi geriau vėliau negu niekad reikia pasakyti, kad socialiniai klausimai mums yra svarbus. Ačiū. Alors, šū... Dėkuoju. Dėkuoju. Kas norėtų pasisakyti? Visų pirma, suteiksiu žodį šešėliniams panešėjams, jeigu jie nori pasisakyti. Regina Bastos, paskui Marian Harkin, pirmiausiai Regina Bastos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat kolegai Alejandro Cerkas. Jisai pakomentavo šį labai svarbų tyrimą į pranešimą dėl trejato vaidmens. Manau, kad pranešimas yra puikiai parengtas, puikiai struktūruotas. Jame yra bandoma aiškiai vardinti tai, kas vyksta tre, tose valstybėse, kuriuose trejatas veikia. Čia kalba taip pat sukasi ir apie pagrindinius mūsų 2020 tikslus, atrodo, kad nebus turbūt nuomonių didesnių skirtumų dėl, dėl pranešimo struktūros. Man atrodo, kad aiškėja taip pat, kad bus būtina atsižvelgiant į tai, kad e, šis e, pranešimas yra susijęs su socialiniais aspektais, su užimtumu, su jaunimo nedarbu, su mokyklos lankymu. Tai reikia pabrėžti, jog tai, kas sakoma apie tai, kaip trejetas veikia keturiose išvardintose valstybėse, tai turi tam tikrų pasiekmių su minėtais e, aspektais. Turime aiškiai vardinti susidariusią padėtį išvardintose keturiose valstybėse Nes žinome, kaip buvo, kokia buvo finansinė padėtis, ko prašė tų valstybių vyriausybės, kurios kreipėsi į trejetą. Ir toliau turbūt nebuvo įmanoma tose valstybėse e, gyventi ne, nepaprašus paskolų iš trejeto, tačiau turime taip pat kalbėti apie tai, kokias reformas uh, reikėjo įgyvendinti siekiant tos pagalbos ir turime kalbėti apie tas pasiekmes, kurios kyla dėl trejato neveikimo ar nesėmimo tam tikrų priemonių ir kaip būtų buvę, jeigu būtų įmamasi kažkokiu alternatyvių priemonių. turbūt yra lengviau vertinti situaciją a posteriori. Todėl, kad e, memorandumas, kurį taip pat pasirašo trejatas ECB e, e komisija ir TVF, numato tam tikras priemonės tose valstybėse, kuriuose trejatas veikia ir Aišku, visą tai turi tam tikrų pasiekmių ir tas e, pasiekmes pasireiškia tam, tam tikrais e, veiksmais, tam tikrais pakoregavimais. Komet e, trejetas suteikia finansinę pagalbą minėtoms valstybėms Tuomet e, tos valstybės turėjo imtis tam tikrų valdymo priemonių ir turėjo imtis tam tikrų veiksmų socialinėme sektoriuje. Apie tai sukasi kalba, nes buvo įmanoma kai ką daryti ir kitaip. Metodologija kurios e, laikėsi ekon komitetas, tai yra vizitai į tas valstybės, numatytas beje vizitas kit, kit, kitais metais į Portugaliją, taip pat numatyti ekspertų klausimai. Jie vyks mūsų komitete kitų metų pradžioje. Jau yra parinkta ir konkreti data. Ir dabar turime išsiaiškinti, ar nebūtų būtina kartu mums dirbti šito klausimu kartu su Ekon komitetu. Ar reikėtų šitos komitetų partnerystės? ir galbūt galėtume taip pat e, pasinaudoti tą informaciją, kurią surinks kitų komitetų e, delegacijos iš tų valstybių. Taip pat e, turime kalbėti apie tai, kokios, kokie buvo konkretus poreikiai tose valstybėse, kurios prašė pagalbos. Dėkuoju, Marian Harkin. Labai dėkuoju, dėkuoju pranešėjai. Aš kalbėsiu trumpai, kadangi aš tikrai turiu daug e, darbo padaryti, nepaisant to, kad aš ateinu kilus iš šalies, kur trejetas egzistuoja ir praėjusį sekmadienį buvo toks bendras šventimas ir jie paliko mūsų krantus, jie išvyko, bet neliko pamiršti. Taigi čia reikia daug ką padirbti ir daug ką padaryti. Ir nenoriu pateikti tokių tiesių komentarų. Pirmiausia, padėkoju pranešėjai, kad jis aiškinosi pačias sutartis ir kai kurios straipsnius juose ir kaip jie turėtų būti pagrindas, kuriuo mes grindžiame Europos politiką. Ypač, kalbant apie devintąjį straipsnį, kadangi, kaip sakiau, ir kartuoju, gero esu vienintelė parlamento norė, kuri yra įsitikinusi, kuri turėjo galimybę ir e, tikrai buvo labai naudinga kartu su kolegomis įtikinti airijos piliečius, kad jie balsuotų už Lisabono sutartį ir vieną priežasčių, kurią aš sakiau, e, dėl ko jie turėtų balsuoti, tai buvo devintas straipsnis. Tai aišku, labai, bent jau man įdomu e, išsiaiškinti, ar įvykdžiau savo pažadą. Taigi džiugiuosi, kad jis pradėjo ir eina būtent čia linkme. Taip pat aš išklausiau, ką sakė kolegos apie tą faktą, kad mes turim išnaikyti kompetenciją, bet kai yra Europoje 2020 strategija, kai kurie tikslai E, atitinka dalinai ir visiškai mūsų kompetencija. Taigi tai yra rėmai, tai yra pradžia, kai mes nepradedam nuo nulio, bet mes galime įvertinti, kas įvyko tai ir palyginti su tuo, ką, koks buvo mūsų tikslas. Taip pat galime e, aiškintis, kas vyko kitose valstybėse narėse. Ir vėlgi, kaip pranešės teigia, kad vienas iš gerų rodiklių yra tai, kad žmonės paliek, pasilieka ilgiau mokykloje, ne, neišin iš mokyklos jos nebaigia. Ir nors e, e, pas mus Airijoje daug kas palieka mokyklą, jos nebaigia. Ir reikia grįžti prie pradžios, kur mes pradėjome. Aišku, situacija skirtinga virsta valstybėse narėse, bet noriu pabrėžti Airijos atveju, nes tai yra viena iš keletų šalių, kur BVP 7 metais buvo 30 procentų. Taigi įvairios valstybės pradėjo ties skirtingų lygmenių ir čia taip pat reikia aiškintis, kokie rezultatai turėtų būti, jeigu trejetas nebūtų įsikišęs Vėlgi, aš nesakau, kad reikia tai labai išsamiai aiškintis, bet tiesiog tai turime paisyti. Ir galiausiai paskutinė mano pastaba būtų tokia, aš beje sutinku su tuo, ką teigia pranešėjas, yra tai, kad mūsų e, komisijos narys e, tikrai labai laikosi tvirtos pozicijos ir kai mes kalbam apie trejato veiklą, vienas iš dalykų, ką jie mėgino, ties ko jie mėgino susitelkti, tai yra ties darbo e, rinkos reforma ir komisijos narys teigia, kad reikėtų susitelkti ties šią problemą, o ne užimtumą politiką. Aš su juo visiškai sutinku. Ne, ir jeigu iš viso to mes galim kažko pasimokyti, e, tai reikėtų žiūrėti, ką mes esam pasiekę dabar ir sakyti taip, tokios yra e, išdavos, tokios yra išvados, ar norėtume, kad tai testusi, tai norime daugiau to paties. Tai yra vienas dalykas parengti nuomonę, parengti pranešimą, bet ar tai kažką pakeis, ar tai turės įtakos, ar mes čia kalbam patys su savimi, tai vėlgi yra reikšminga. Kaip ten bebūtų, dėkuoju pranešėjui už jo puikų darbą. Uh, Ines Cuber, puis Edith. Ines Cuber, paskui Edith Estrela. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, eu quero em primeiro Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, visų pirma norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad e, tai pranešimas yra puikus darbo pagrindas. Manau, kad e, dauguma mūsų pritarė tai diagnozijai, kuri čia yra pateikiama. Aišku, galime dar kai ką patobulinti. Šiame pranešime aš esu ne tik tai šešėlinė pranešėja, bet esu ir Portugalė pati. E, tai reiškia, kad, kad, kad žinau, kas slepiasi po, po šitais teiginiais, kokia realybė slepiasi po viso tuo. Kalbant konkrečiai apie Portugaliją, galime teikti šiandien, jog Portugalijoje yra ekonominė recesija dabar, yra aukštas nedarbo lygis, daug žmonių gyvena skurdžiai, jų skaičius netgi didėja pastaruoju metu ir investicijų lygis dabar yra investicijos yra 50 metų lygio dabar. Aišku, kita vertus turime galvodami apie užimtumą ir kitus socialinius aspektus, turime galvoti, kaip užtikrinti, kad darbuotojai galėtų maksimaliai pasinaudoti savo turimomis e, teisėmis. 14 metais biudžetas sumažėjo 0, milijardo eurų tai pasireiškia taip pat ir tam tikrų socialinių paslaugų e, mažėjimu, mažiau viešųjų paslaugų, mažiau vietinių lygmenių teikiamų paslaugų. Tai taip pat e, turėjo įtakos ir valstybinio sektoriaus partnerystai su privačiu sektoriumi. Tekste taip pat yra kalbama apie e, kolektyvinių sutarčių sudarimo teisės ir tų teisių apribojimus. Žinome taip pat, kad ir atlyginimas mažėja šitame kontekste ir tamet yra lengviau atleisti žmonės e, iš darbo. Ir e, didelis užimtumas paprastai visuomet pasireiškia ir atlyginimu mažėjimo tendencija. Žinome, jog imigracijos lygis taip pat daro įtaką statistikai užimtumo. E, užimtumo statistika. Emigracija taip pat. Žinome, kad 14 metais 130 tūkstančių Portugalijos piliečių išvyko į užsienį. Kita vertus, Portugalija vartojimo lygis yra tarp žemiausių eurozonoje, galbūt pats žemiausias. Todėl, kad e, yra sumažėjus perkamoji gale Portugalų. Portugalai pagal šį kriterijų užima trečią vietą eurozonoje. Ir visą tai, aišku, turi įtakos e, darbo rinkai. Portugalijoje dabar yra privatizuojamos įmonės, kurios teikia įvairias paslaugas. Žinome, kad greit bus privatizuotos ir oro linijos. Ir tai taip pat daro mums trupiamam sektoriui įtaką. Aišku, čia taip pat kalba sukasi ir apie tam tikrus politinius labiau aspektus. Tai yra uh, kaip trejetas gali įpiršti tam tikrus reikalavimus ir kaip tai siejasi su suverenios e, valstybės teisėmis ir su demokratija. Man atrodo, kad šita dalis labiau yra susijusi su, su NAFKO, su AFKO e, kompetencijos e, sritimi. E, Žinome, jog trejetas veikia taip pat ir Latinų Amerikos šalyse. Ir galbūt galima palyginti tų valstybių padėtį su mūsų kai kurių valstybių padėtimis. Ir žinome, kad e, pasiekmes buvo gana panašios kai kuriais atvejais. Sunkioje padėtyje atsidūrusios valstybės e, turi daryti spaudimą, kad būtų persiderama dėl skolų gražinimo sąlygų. Reikia siekti, kad tai būtų indeksuojama, indeksuojama ekonomikos augimo atžvilgiu. Dėkoju Edith Estrela, paskui Karim Manedžiu. Eu também quero começar por felicitar. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad jis tikrai atliko puikų darbą. E, aš pritariu jo iškeltiems probleminiams klausimams. Manau, kad socialinis aspektas visuomet bus pagrindinis dalykas tokio pobūdžio pranešimuose. Negalima įsivaizduoti, pasiekmių vertinimo gytų gelbėjimo programų, kurias įgyvendino trejetas, jeigu nebus skiriamas ypatingas dėmesys socialiniai dimensijai. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbam apie gerovės valstybę, tai Deja, netinkamos pasiekmes yra ten pačios aiškiausias pranešėjas, teigia ir kiti kolegos irgi jau minėjo skurdo didėjimą ir socialinės nelikybės didėjimą, taip pat nedarbo augimą, ypač jaunimo tarpe. Tačiau aš norėčiau paminėti tai, kad buvo tiesiog polimas išpolis prieš vidurinėje klasę. Ir jį tikrai buvo, galima sakyti, paukota toms politikoms, kurias taikė e, vyriausybės ir neaiški, kokia yra trejato pozicija. Mums tikrai yra nelengvas tai stebėti, nekalbant apie žmonės, kurie nukenčia nuo tokių pasiekmių ką, kiek yra atsakingas trejetas ir kiek e, atsakingos vyriausybės ir kiek, koks yra jų ryštas, kai dėl tikslų ir uždavinių, kurie yra nustatomi, taip, bet kas nėra numatyti ir nurodyta, tai yra vieningas būdas, kaip tikslus pasiekti. Ir pasirodo, kad taupimas e, sustiprėjo, bet nebuvo atspindėtas ekonominis augimas, nebuvo kuriamas darbo vietos. Aš negaliu suprasti, kaip vadovai Europos lygmenių arba nacionalinių lygmenių niekada nesiklausė rekomendacijų, kuriuos pateikė žymus ekonomistai dažnai Nobelio premijų laimėtojai, kurie visą laiką teigia, kad e, griežtas priemonės buvo per daug ribojančios ir turės pasiekmių per ateinančius dešimtmečius. Taigi reikia baigti, reikia stabdyti taupimą, nes neišsprendė jokių problemų, bet priešingai sukūrė naujas. Ne vien tik tai sukūrėte didžiulį atotrukį tarp turingųjų ir neturtingųjų, bent jau mano šalyje, tiek, kad daugelį mūsų nustebino per pastarosius metus, turtingieji praturtėjo, o neturtingieji dar labiau nuskurdo. Ir 25 nauji milijonieriai iškilo. Taigi, Portugalijoje patytis daug blogesnė negu 11 metais, kai buvo pradėta mm, vykdyti tą vadinamą gelbėjimo problem, programą. Faktas yra tai, ir tai reikia paminėti, kad kai kurie žmonės klausia, ar trejoto veiksmai ir netgi pasegzistavimas neprieštarauja konstituciniams principams, kadangi trojkos veikimas yra susijęs su tam, politikos, tam tikrus politikos taikymu ir e, tam tikro socialinio modelio nustatymu, kuris valstybės ir gerovės valstybės jas tiesiog pakeičia tuo, kas turėtų būti gerovės valstybė ir tai pakeičia tam tikrą mm, pagalbos sistemą. Ir tai visiškai mm, tiesiog mm, performuoja valstybė, gerovės valstybė, tai keičia ir švietimo sistemas, ir sveikatos apsaugos sistemas, ir mano šalis yra pavyzdys būtent to. Akivaizdu, kad trejetas ir institucijos už jos nugaros ir finansininkai daug laimi, tikrai gauna daug e, pinigų, pavyzdžiui, Portugalijoje moka e, skolos mokesčius, kurie siekia tokį pat lygį, kiek ir išlaidos nacionaliniai sveikatos apsaugai. Ir manau, reikėtų rūpintis jaunai žmonėmis, kadangi, e, kaip teigia Šošatelė, Europos stigmenių tai nėra vien tik tai politiniai klausimai, Europos stigmens klausimai, bet Europ, jauni europiečiai turi tris galimybės – palikti į Europą, e, būti Europoje be vilties arba eiti politiką ir kelti revoliuciją. Aišku, kai kurie bus stumiami imtis veiklos, pastarosios veiklos, tai yra kelti revoliucijas. Ir aš tikiuosi, kad mm, mes nepakenksime jaunų žmonių ateičiai, nes e, jaunimas dabar Europoje ateities neturi e, ir jaunimo svajonės virsta košmarais. Ir jeigu tai bus, tai tikrai pasieksim kraštutinę situaciją, kurios visi norėtume išvengti. Um, Karima Deli, puis... Karima Deli ir Erin Regner. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, kadangi šis pranešimas savo iniciatyva yra daugiau negu būtinas tokiu laikotarpiu, kai Europa tapusi atpirkimo ožių yra pernelyg lengva auka. Šiandieną susidaro toks įspūdis, kad vis sunkiau ir sunkiau mus pasiekia geros naujienos, tačiau jau gera naujiena yra vien tai, kad yra toks pranešimas, tad ačiū ponui Serkas. Aš manau, kad šis pranešimas neturi demonstruoti, e, kad šitos šalis yra kažkaip tai nusivylusios, bet kaip tik tais turėtų paleisti iš naujo visą sistemą. Taip žinoma, buvo iš viršaus primestos taupimo griežto taisyklės, dar labai daug kelio liko nueiti, tačiau visų pirma reikia išeiti iš tos logikos, kada yra kalbama apie trojką, trejetą valdantį ir piliečiams sudaromas toks įspūdis, kad ateinančiais metais teks dar labiau susir, susiveršti e, diržus, e, e, nes biudžetas dar bus labiau apkarpamas socialinėje srityje. Ir atotrukis tarp tų, kurie naudojasi atgimimu ir kitų, gilėja tas atotrukis. Tad aš šiame pranešime keletą dalykų nurodyčiau. Pirmiausia, aš nemanau, kad yra kalbama šiame pranešime apie nekilnojamo turto burbulus. Toks dalykas niekur neminimas, gyvenamas plotas niekur neminimas. Ir kai trejetas prašo padaryti atitinkamas išlaidas šioje srityje, e, tai pavyzdžiui Graikijoje E, kalbant apie e, tas šeimas, kurios paėmė kreditus būstui, dažnai atsiduria jos tos šeimos gatvėje, e, jos negali, neišgali susimokėti, taip kad tokią problemą reikia nurodyti. Ir dar darbo vietų klausimas. Ateities darbo vietų klausimas. Mūsų komitetas dažnai tokį klausimą kelia, e, tai yra susijęs su energetikos e, pereinamojo laikotarpiu ir aplinkosaugos pereinamojo laikotarpiu, o krizės metu būtent solidarus socialinis sektorius yra tokias rytis, apie kurią reikia kalbėti. Reikia kalbėti apie tai, kad Europoje reikia atgaivinti pramonę. E, Dar vienas klausimas, kuris yra be galo svarbus, yra socialinės investicijos. Aš tiesiog norėčiau šioje, šiame pranešime užduoti klausimą. Ar nevertėtų komisijai užduoti tokį klausimą. E, galbūt reikėtų visoms socialiniams programams nubraukti skolas ir galbūt nuo to Europą pasijustų geriau. Dėkuoju, ponė, dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš tik vieną dalyką. Tai Aš tik vieną dalyką pasakysiu. Ponas Karas sako, kad e, trejetas yra paskutinis, paskutinė instancija, į kurią reikėtų kreiptis skubos tvarka. Tačiau tai, kad neatsižvelgiama į pagrindinės teises ir socialinės teises, niekada nepateisinama, nežiūrint to, kokia situacija, kurią reikia taisyti. Pirmininkė, dėkui. Ar komisija norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tuomet žodį suteikiu pranešėjui, kuris ir baigs šią diskusiją labai atsiprašau, labai man gaila, kad komisijai neturi, komisija neturi ką pasakytų. E, būtų labai gerai, jeigu jį turėtų ką nors pasakyti. Komisija pasakė, kad e, su tomis šalimis reikia diskutuoti kartu su centriniu banku, kartu su visais, kas e, įeina į tarybą, į valdybą. Aš norėčiau visiems parekomenduoti, kad paskaitytumėte, ką rekomenduoja komisija savo dokumente. E, norėčiau visiems kolegoms padėkoti. E, norėčiau pasveikinti. E, norėčiau padėkoti už sveikinimus. Iš tiesų, dabar į kiekvieną jūsų išsakytą mintį mes galėsime atsižvelgti. Dar norėčiau pasakyti, atsakyti kai kurios klausimus, į kuriuos turbūt reikėjo iš pat pradžių atsakyti. Tikra tiesa, kad kaip komentavo kai kurie kiti kolegos, mums susidarė tokia mintis, kad tos trojkos suskirstimas į tris komitetus e, galbūt yra toks daugiau politinis suskirstimas. E, tačiau vos prieš keletą val, e, vos prieš, prieš trumpą laiką mes nekalbėjome apie socialinius dalykus, socialinę sritį. Ir kaip sakė Estrela, mes dabar patirime ekonominės ir socialinės e, pasiekmes, bet neišvengiamai dabar jau yra trys komitetai, krizės klausimas, visi svarsto, iš kur ta krizė atsirado, deficitas, skola Visi svarsto, iš kur atsirado ta krizė, bet e, tai ne ECO komiteto prerogatyvo, o AFCO. E, manau, kad e, tokių dalykų negalima buvo įtraukti į mūsų pranešimą ir būtų tikrai kvaila, jeigu dabar nebekalbėtume apie socialinės pasiekmes. Reikia E, tiesiog diskutuotumėm apie tokius dalykus, kurie visiškai nenaudingi. O tuo tarpu e, socialinės pasiekmes yra labai svarbus aspektas ir ateičiai labai svarbus, dėl to apie jas reikia kalbėti. Tad šiuos pakeitimus reikėtų riboti e, tuo, kad reikia kalbėti apie pasiekmes darbo vietoms. BERT programos ir programų sąlygiškumas. Mes nekalbame apie vyriausybės. E, tiesiog reikėtų, kad jūs pas. Reikėtų, kad paskaitytumėte e, Europos centrinio banko dokumentą, O kaip tik tais e, Europos centrinis bankas sako, kad štai jūs e, pensijų srityje turite padaryti tą ir tą. Dabar e, centrinis bankas labai teisingai gina savo nepriklausomybę, nes negina kitų institucijų, ypatingai nacionalinių institucijų nepriklausomybės, įvedinėjama tam tikrą politiką ir tą politiką, sakykime, smerkia tokios institucijos kaip Teisingumo teismas. Tad ši strejetas, e, kad ir Portugalijos atveju, bent jau pagal tai, kaip konstatavo teismas, e, pasikesina į nacionalinės prerogatyvas, į nacionalinės teisės. Nereikėtų gal mums užduoti klausimą, reikėjo ar nereikėjo tokį ir tokį dalyką atlikti krizės atveju. Žinomas, e, sąlygiškumas egzistuoja, reikėjo padėti kažkokiu būdu vienai ar kitai šaliai, tačiau reikėtų išsiaiškinti, kaip tas sąlygiškumas atsirado. Žinoma, e, ir sveikatos apsaugai padaryta e, žala ir programuose buvo numatytos tam tikros priemonės, kaip sugriauti kai kuriuos dalykus būtent tą ir sako taryba, kad mes tai, ką aptarinėjame, kertasi su pagrindinėmis teisėmis. Kodėl? Todėl, kad e, sulaužomas istorinis įsipareigojimas, tas e, finansinis subalansavimas neleidžia pamiršti kitų tikslų viską reikia apibendrinti, reikia ieškoti kažkokio bendro išeities taško. Žinoma, yra labai daug dalykų, kuriuos reikia padaryti ir vardan vieno dalyko neverta aukoti kitų, negalima aukoti kitų. Ir tą puikiai pamatėme. Net e, negalima apibūdinti, kaip neigiamai paveikė šios programos patį vargingiausią sluoksnį. Uh, Man asmeniškai tos programos yra baisios. Ir skirtumai tarp valstybių narių iš tiesų taip pat turi savo tam tikras pasiekmes. Valstybės narės, valstybių narių negalime lyginti vienų su kitomis, tačiau viskas tempiama ant vieno kurpalio, tiek mažo, maži, tiek stori, tiek ploni, visi nešioja vieno dydžio rūbą, tačiau galų gale pasirodo, kad tas rūbas netinka niekam. E, ir ta krizė buvo panaudota tam, kad būtų pakeisti principai susiję su pensijomis, su kitais dalykais. Tai nebus įtraukta į mano pranešimą, bet pavyzdžiui, e, e, pensijų režimas Ispanijoje. Ten buvo mūsų, mūsų išdė buvo 60 milijardų eurų ir tai buvo traktuojama lygiomis teisėmis su kitomis šalimis, kurių padėtis buvo netokia gera. Tuo norėčiau ir baigti, ponė pirmininkė. Pone Bastas sakė, kad reikėtų pasižiūrėti, ar ateityje galėsime pataisyti trejeto padarytas klaidas ir jeigu krizė kiltų vėl, tai galbūt reikėtų kažkaip sugebėti iš šios krizės pasimokyti. Ar galbūt buvo kažkokiu kitokiu būdu veikti, žinoma, kad taip, E, mums reikalinga Europos lygio programa, šiuo atveju to nebuvo, tai buvo e, ekstra e, komunitarinė arba suprakomunitarinė pagalba, reikia atsižvelgti į finansinės sistemas, į makroekonominius rodiklius daug kas perkeltai į viešai sektorių, o pagal progr reikėtų programos, o tą programą reikėtų priderinti prie ES valstybės. Tas vertybės visi puikiai žinome, mes neturime dabar šnekėti, kokios tai yra vertybės, mes visi priklausome bendryjai, mes neturime uždarėti net į ligoninių. Ir žmonės turėtų tiesiog kelti klausimą ir kelia klausimą, kągi daryti tiems, kurie neturi prieigo prie, prieigos prie sveikatos apsaugos, prie vaistų. Uh, Mes e, nieko nepasiekėme makroekonominę prasme. Pasinaudojome stipriųjų poziciją, tų, kurie turi pinigų, Ir silpn, o silpnieji pinigų neturi, e, jie skolinasi pinigus, ta skola prislegia ateinančias kart, kartas, tai štai galima pasakyti, kad mes pasinaudojame. Dabar laukiu jūsų komentarų, tačiau norėčiau pasakyti, kad visų pasaulio problemų neišspręsime, susitelkime ties tuo, kas yra pagrindiniai dalykai, pateikime ateičiai kai kurių rekomendacijų, kad ateityje nedarytumėm tiek daug siaubingų klaidų. Ačiū. Um, Ačiū pranešėjui. Suprantu jūsų raginimą, kad kiekvienas turi laikytis mūsų komiteto komitetui priklausančių prerogatyvų. Ir sakykime tai, kad mes pasmerkėme trejeto funkcionavimą arba apgailestavome dėl to, kad e, tarptautinė darbo e, organizacija nerado kitų veikimo būdų kaip trojka, manau, kad e, reikėtų. Buvo įtraukta tarptautinė darbo organizacija Bet kokio atveju norėčiau priminti, kad pradžioje kadencijos buvo pranešimas, už kurį aš buvau atsakinga ir tame pranešime buvo e, nupieštas kitoks scenarius, kuris leido kitaip išeiti iš šitos situacijos kada mūsų ekonomikos lygis taip skiriasi, o ne nugrimsti į tą krizę ir dar labiau skirtumus pagilinti. Aš manau, kad e, tai taip pat galėtumėm atspindėti pakeitimuose. Mes dar nekalbėjome vienu techniniu klausimu, o techninis klausimas buvo toks, kad jūs pateikėte savo e, nuomonę kaip ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nuomonę. E, Jūs negalėjote pateikti kitos, kadangi trūko laiko ir dabar ta nuomonė pas, e, e, pavirto pranešimu savo iniciatyvą. O dabar jau kyla klausimas, koksgi bus konstatuojamųjų dalių statusas. Projektas šiaip jau yra, nors trūksta klausimų, kuriuos e, rengėme su Graikija dėl biuro įgaliojimų ir tą turėčiau priminti. Ta, tas tikrai nusipelno būti priminta. Siūlau štai ką. Suprantu, kad e, pateiksite e, tuos dalykus kaip pakeitimus, tačiau aš siūlau juos išplatinti jau dabar. Jie aišku tik angliškai yra. Taigi išdalinkite visiems kolegoms šias mintis, kad jas atsižvelgtų, kai pateikinė savo pakeitimus. Taigi tokiu būdu kolegos Kolegoms galbūt dažniau, e, geriausia viską išdalinti e-mailu. Dėl procedūrinių dalykų. Pa, bendri pakeitimai gali būti kuriami atostogų metu. 15 e, sausio galutinis jų pateikimo terminas 12 valanda. Mes Nagrinėsime pakeitimus 3 vasario, kompromisus nagrinėsime 12 vasario, o rytojaus dieną MPL komitete 13 dieną. E, plenarinis kovo mėnesį ir tai vyks kartu su E, karas ir Limono e, atliekamais darbais. 9 sausio vyks klausimai mūsų komitete. Tada galėsime išklausyti ekspertų nuomonės apie šį pranešimą. Ekonomikos ir pinigų reikalų komitete, žinoma, yra susidomėjimas didelis išklausyti e, socialinius partnerius klausimų metu, galbūt taip ir bus. Ir jeigu taip atsitiks, tai tada paprašysime, kad bent jau tie klausimai būtų surenkti kartu su mano minėtais. Jeigu daugiau pastabų nėra. Pone pirmininkė, dar norėčiau komiteto narius, e, kurie klausėsi transaliavimo, informuoti apie tai, kad e, parlamentas sukūrė diskusijų grupę, e, kuri diskutuoja kaip tik tai šiuo klausimu ir mes esame atviri visiems pasiūlymams. Alors, euh, comme euh, le Parlement. Kadangi INTE komitetas turi užsiimti socialinėmis inovacijomis, jisai turi taip pat užsiimti ir demokratinėmis naujovėmis. Yra eksperimentinis e, pilotas, eksperimentinis projektas, e, kuris e, yra ap, aptartas e, pranešime. Tai pranešėjas šiame kontekste tampa savotišku Julijum Cezariu. Beje, šiame pranešime yra e, interneto nuoroda, kuri e, e leidžia klausytis e, transliavimo internetu ir taip pat prisidėti prie šitų svarstymų. Dabar pereiname prie biudžeto paketo. Turiu dabar pateikti jums e, diskusijoms penkis pranešimus dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Visų pirma, dėl pranešimą dėl bendrą pranešimą dėl biudžeto Europos komisijos, toliau ETF agentūra, Eurofond ir kitos, CDFOP agentūra ir kai kurios kitos agentūros. Aišku, biudžeto vykdymo patvirtinimas remiasi audito rūmų išvadomis Ir e, išvadame dėl 2012 metų biudžeto taip pat. 12 metais auditorumų nuomonė buvo padaryta nemažai materialinių klaidų ir e, išlaidų tikrinimas bei kontrolė buvo tik tai dalinai veiksmingi, nes 2000 12 finansiniais metais klaidų skaičius, identifikuotų klaidų skaičius padidėjo, ypač dėl mokėjimų nuo 3,9 procentų iki 4,8 procentų jos padidėjo, o e, socialinių reikalų sektoriuje padėtis galbūt kiek geresnė, tačiau klaidų skaičius ir čia taip pat padidėjo nuo 2,2 procentų 2,2 procentų iki 3,2 procentų. Tai yra 1 procentų padidėjo klaidų skaičius. MPL komiteto kompetencijos srityje biudžetas, didžioji biudžeto dalis yra Europos socialinio fondo lėšos, tai yra 97 procentai tų e, lėšų buvo panaudotos 2012 metais 97 procentai tų išlaidų, o likusi dalis buvo panaudota pagalbai bei subsidijoms, kurios buvo skirtos čia aptariamoms e, organizacijoms. Pagrindinė rizika, kurią identifikuoja e, audito rūmai, e, socialinio fondo kontekste, tai yra išlaidos investicijos į žmogišką į kapitalą. Tokios kaip, pavyzdžiui, e, mokymai arba e, veiklos diversifikavimas ar įvairių e, ekspertų samdymas. Apskritai auditorumai daro išvadą, kad e, veiksmingumas buvo tikrinimo veiksmingumas buvo užtikrintas dalinai ir 7-13 metais klaidų skaičius sudarė vidutiniškai 3,2 procento. Audito rūmų sprendimas buvo absoliučiai skaidrus mūsų nagrinėjamų pranešimų kontekste. Toliau dėl politinių aspektų, kurie domina mūsų komitetą, auditorumai rekomenduoja komisijai atsižvelgti į kai kuriuos identifikuotus faktus ir ypač tuomet, kai yra pateikiami pirmieji prašymai, būtent toje stadijoje. Audito rūmai taip pat e, mini tinkamumo taisyklių taikymą nacionaliniu lygmeniu. Jie mano, e, auditorumai mano, kad e, čia reikėtų uh, gerokai supaprastinti tvarką, nes tai taip pat pasireikštų klaidų skaičiaus sumažėjimu. Auditorumai taip pat pasisako už taisyklių supaprastinimą. E, Audito rūmai nori, kad būtų įtvirtintos paprastesnės taisyklės, nes, kaip sakiau, tai mažintų klaidų skaičių. Kalbant konkrečiai apie tas nuomonės, kurias aš jums minėjau, juose kalba apie būtinybę užtikrinti stebėseną e, geresnę Europos e, socialinio fondo, galvojant e, apie sąsajas su Europa 2020 tikslais bei su, apie Europos semestrą. Jums siūlomoje nuomonėje Yra taip pat pasiūlymų dėl klaidų skaičiaus mažinimo. Ten yra sveikinamas jo first job programos įgyvendinimas, nes tai yra nauja programa, numatanti tam tikrų naujovių. Ten taip pat minimas kontrolės mechanizmas, mei pagalbos uh, skurdžiausiai gyvenantiems fondas. Šios programos negali būti lyginamas su kitomis programomis ir ypač su socialinio Europos fondu, todėl čia reikia tam tikro koregavimo. Toliau kalbant apie agentūras, kaip žinote, jos yra keturios. Apskritai 12 metais agentūros atitiko keliamus teisėtumo e, reikalavimus. Ar agentūra Telepop esanti Tesalonikose buvo paskirtas naujas jos direktorius, toliau Turino agentūra kelia klausimų dėl šitos agentūros išdo. Mes labai džiaugiamės, jog 2012 metais buvo užtikrintas visiškas skaidrumas e, prieimimo į darbą srityje. 2013 metais mes vis dėlto pastebėjom, kad iškylo kai kurių sunkumų, nepaisant to, kad mes apskritai džiaugiamės, jog šios agentūros e, direktorės panios Servan E, kandidatūra vėl buvo patvirtinta, tačiau e, kalbant apie šios agentūros e, vidaus darbo taisyklės ir apie tarp institucinę sutartį, tai šitų dokumentų nuostatų buvo nesilaikoma, nes mes nebuvome deramai informuoti apie direktorės kandidatūros patvirtinimą. Tai mes minime šitos e, faktus biudžeto patvirtinimo e, nuomonėje dėl biudžeto patvirtinimo. ITF mes e, džiaugiamės, e, kad nesenai buvo sudarytas, kad buvo pasiektas susitarimas dėl buveinės E, sustarimas tarp agentūros ir Italijos. Trečioji agentūra Eurofound e, buveinė jos yra Dublinė. Čia mes matome, jog daug to, kas buvo planuota padaryti, yra atidedama vėlesniam e, laikui ir tai aišku yra tam, tam, tam tikra problema, trukdanti gyventi darbo programą. Kita agentūra, OŠA agentūra, esanti Bilbao, čia taip pat buvo pasiektas susitarimas dėl buveinės. Ir reikia pasakyti, jog mes pastebime pranešime, e, turime kai kurių pastabų dėl e, viešųjų pirkimų tvarkos. Apskritai, kalbant apie agentūras, apie jų veiklos e, veiksmingumą ir kitus aspektus mums svarbu, mums kaip atsakingam komitetui, e, padiskutuoti apie šitų agentūrų metų veiklos programas. Yra pateikti penki biudžeto vykdymo patvirtinimo e, pasiū, dokumentai pen, penkios nuomonės. Ar kas nors norėtų pasisakyti Marian Harkin? Madam Chair, you've left. Dėkuoju, jūs viską beveik pasakėte, mums neliko nieko pridurti. E, Išvartinėte stabiausias dalykus. Vienintelė pastaba, ką norėčiau patei, pasakyti, tai dėl biudžeto įvykdymo, aš manau, kad jūsų pasiūlymas trečiame punkte, kur mes kalbam, čia kalbam apie 2012 metus. Ne agentūros, bet komisijos atvejais. Jūs kalbate apie vairias priemonės, socialinius fondus, bendro finansavimą ir taip toliau. Ir čia reikėtų aiškintis, kokia jų politika pagal e, tai, kaip jie atitinka specialius politinius tikslus. Ir čia tikrai labai naudingas dalykas, mes kalbėjom šitos tiktus prieš keletą minučių, tai mes tikrai turime grįžti ir išsiaiškinti, kas yra padaryta. Taip pat jų pritariu tam, ką jūs sakėte apie pagrindinius pavojus susijusius su auditorumais ir tai, kad yra kai kurios iš, išlaidos yra tiesiog neapčiuopiamos, tai kad reikia supaprastinti nacionalinės taisyklės ir kiek ta, ta įtampa, kiek galima supaprastinti ir kiek, kaip užtikrinti, kad mes vykdome vykdytume taisyklės, bet aš manau, kad kaip parlamento nariai mes turim išklausyti abi pusės. Ir uh, e, žmonės, kurie spaus vieną ar kitą mygtuką, kalbant apie biudžetą vykdymą, bet mes išklausom piliečius apie vieningodas sąlygas, apie biurokratiją ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia tikrai reikėtų tartis ir nustatyti bendras gairės, bendrą kelią, kurio galėtume eiti. Toliau kitos agentūros, na, čia mažesnės pastabos, gal e, turėčiau porą pastabų, bet jūs pasakėte iš esmės viską, ką reikia pasakyti. Merci beaucoup. Uh... Dėkuoju. Ar komisija norėtų pasisakyti? Prašom. Prašom, žodis jums. Ačiū, panė pirmininkė. E, pritariu visoms jūsų pastaboms, bet keletas papildymų. Visų pirma, dėl vykdymo, nepaisant to, e, apskritai išmokų dydis padidėjo 2012 metais, lyginai su ankstesniais metais ir pasiekė 11,6 milijardų ir tai yra teigiamas žingsnis, kad mes tiesiog įgyventiname, pilnai įgyventiname pradinį biudžetą, mes įgyvendinam 134 procentais. Auditorumai yra konkretus instrumentas. Čia e, kalbam apie mikrofinansus, apie kitas rytis, tai čia e, apskritai aš tikrai pasakiau, kad įgyventinimo lygis ir palyginus su mokėjimais, lyginus su ankstesniais metais tai yra padaryta. Ir kai dėl e, įdarbinimo lygis, tai čia, kalbant apie tas išmokas, yra 3,2 procentai ir vėlgi yra augimas, palyginus su ankstesniais metais, 11 metais, kai buvo 2,2 procentai, tai e, tam, kad geriau tinkamiau nu, suprastume tą augimą, reikėtų pabrėžti, kad 40 procentų klaidų dydžio, didžiai implement, yra susiję tik tai su viena valstybė nare, vienai nare ir jei komisija tais pačiais finansiniais metais, 12 tai metais e, taiko 20 procentų korekcijų. Ir e, tos laidos buvo anksčiau žinomas ir e, komisijas pradėjo taisyti tais pačiais finansiniais metais. Ir šitas korekcijas yra labai e, svarbios, bet e, jos nebus išvelgtai atskaičiuojant e, į klaidų dydį. kokiu priemonėmis įmomis 2012 metais, 2013 metais ir kas numatoma kitam tolesniam laikotarpiui. Visų pirma, mes ir toliau taikėme griežtą politiką, kurią taikėme jau keletą metų dėl vėluojančių mokėjimų, dėl mokėjimų nutraukimų. Ir nepaisant griežtos politikos, vis dėlto mes padidiname mokėjimo dydį 12 metais, taip pat 11 metais taip pat taikėme finansinės korekcijas 430 milijonų eurų 12 metais ir taip pat investavome į tai, kaip sakėte, į supaprastinimą. Mes manome, kad supaprastinimas yra didelė galimybė ir tai padeda geriau gyventinti socialinius fondus ir kai tikrai bus supaprastinimas didesnis, tai bus geriau gyventi ateityje ir mes atlikome seminarus beveik visose valstybėse narėse, tai kalbėjom apie supaprastymą 24 valstybėse narėse 28 ir mes ruošėmės kitam finansavimo laikotarpiu, e, remiantis tuo rezultatais ir atgalinių ryšių, tai mes manome, kad reikėtų geriau gyventinti supaprastinimo iniciatyvas ir tai yra teigiamas žingsnis, tai tikrai padės geriau gyventinti mm, fondų tikslus. Tai dėl naujo finansavimo planavimo laikotarpio reikia įgyventinti naują, į, naują priemonę, tai yra e, finansų korekcijas ir tai padės valstybėms narėms veikti trūkumus valdymo ir kontrolės sektoriuose. Toliau dėl mm, Europo 2020, dėl e, socialinių fondų ir kitų fondų hybridinės vertės, tai atsispindi 2012 metų metinėme metinėje ataskaitoje. Mm ir remintis paskutinį mums turim prieinamų e, ataskaitą 15 metais vyko mokymai tai ir dalyvavo 15 milijonų žmonių. Toliau 2012 metais mes gavome 11 pareiškų iš 9 valstybių narių ir buvo prašoma 9 milijonų. Ir Tai e, padėjo veikti problemas užimtumas srityje ir aš manau, kad ir padėtis, yra, padėtis gerėja ir mažiausias klaidų dydis yra visose, e, lyginant su kitomis politikos e, komisijos politikos sritimis, tai pas mus yra jis mažiausias. Kai dėl kitų agentūrų, tai e, ataskaitos yra aiškios, nėra Mm, jokių trūkumų, nors kas rodytų auditorumai. Ir kai dėl perkelimų, tai galima įvykdyti mokėjimus šiek tiek vėliau, gyvendinimo vėl paskesnių etapų. E, kalbant viešuosius, apie viešuosius konkursus, tai pat dėl metinių ataskaitų, mm, tai atspindi ir auditorumų išpadės dėl skaidrumo ir tinkamo finansinio elgesio. Ačiū už patikslinimus. Atsižvelgsime, nagrinėdami mm. Labai ačiū poniai Harkin. Septinta sausio 12 valanda yra Paskutinis keitimų pateikimo terminas 21.2. sausio nagrinėsime, 13 e, balsuosime komitete, o e, plenarinėme tiksliau balsuosime kovo mėnesį. Dabar pereiname prie šešto, 26 darbo tvarkės klausimų. pranešėja Edith Bauer. Dėrybos su taryba dėl priemonių, dar, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimų teisėmis. Dėrybose mes jau kalbėjome šiuo klausimu. Sunkumų labai daug, tikrai nelengva susidėrėti dėl to teksto. Brangi pranešėja, žodis jums. Thank you, Madam Chair. Uh... Ponė pirmininkė, turiu gerų naujienų. mes baigėme dėrybas šį rytą po ilgų diskusijų ir šis, tarp šio komiteto ir tarybos, ir komisijos ir tarybos, atsiprašau, tačiau saliginai baigiame. Saliginam, saliginai Salgiškumas šiuo atveju reiškia, kad mes baigiame dėrybas su sąlyga, kad dokumentų paketas, dėl kurio sutarėme, tai yra įtraukti mm, deviktimizaciją į teisinį tekstą ir įtraukti koordinavimą e, valstybėse. E, taip pat tai paminėti tekste galimybę e, kolektyvinį žalos atlyginimui, taip pat kovui, kalbant apie kovosą diskriminaciją e, dėl gyvenamosios vietos, tai buvo paminėta konstatuojamosios dalyse, tai e, stebina tai, kad nespaitant, nepaisant to, kad turi mentas kai kuriuose vietose, nebūtinai dėl vienos nuostatos pamini šitą problemą, kadangi žinome, jog kai kuriuose e, šalyse yra dengiama diskriminacijos dėl pilietybės, bet yra diskriminacija pagal gyvenamąją vietą. Nepaisančio fakto, taryba labai griežtai prieštarauja, kad tos nuostatas būtų įtrauktos į teisinį tekstą. Taigi galiausiai mes pasiekėme kompromisą. Šis kompromisas nėra pas geriausias sprendimas, tačiau priimtinas sprendimas. Taigi turėtume laukti, kol gausime tokio vertinimus grįžtamą informaciją, palaukti iki penktadienio. Ir jeigu bus sutarta taryboje, tai tuomet galime sakyti, kad tikrai papildėme, praturtiname tą pasiūlymą, kuris nėra lengvai gimęs. Tikrai buvo sunkios dėrybos, tačiau rezultatas yra patenkinamas. Merci, chère rapportrice. Est-ce qu'il y a des demandes complémentaires? Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? vadovaujant pranešėjai, iš tiesų labai buvo susitelkusi visa darybininkų komanda ir su taryba kartu labai padirbėjo. Mes labai padirbėjome dėl to, kad būtų galima užtikrinti keliaujančių darbuotojų teises su taryba. Mes pasižiūrėsime, ar tas kompromisas gali būti galutiniu tašku dėrybose. Mes dar turėsime progos sugrįžti prie šios temos, e, kai kitą kartą posėdžiaus mūsų komitetas. Taigi šitą darbo tvarkės klausimą nagrinėti baigiame. Ir dabar periname prie 27 darbo tvarkės klausimų. Norėčiau pasakyti, kad mūsų komitetas važiavo į Graikiją 29-31 spalio ir susitiko su pirmininkavimo atsakingais asmenim. Graikija pirmininkauja nuo 1 sausio. Šios delegacijos ataskaita jums buvo perduota. Noriu priminti, kad delegacija susidėjo iš Danutos Jaslovieckos, Aleksandros Sarkas, Jutas Einuk, Nesuver. Ir dar buvo Konstantinos Pupakis bei Silvana Rapti. Vizito metu susitikome Graikijos parlamento kolegas e, darbo, finansų bei Europos reikalų ministrus susitikome, nacionalinės darbo agentūros direktorių. Direktorių labai buvo naudingas posėdis, būtent dar ir dėl jaunimo garantijų dėgymo, e, socialinius partnerius E, su socialiniais partneriais susitikome ir labai greitai aplankėme projektą, kuris yra finansuojamas iš e, socialinio Europos fondo, fondo pagal kurį jaunimas gali dirbti naujųjų technologijų srityje. Jei teisingai prisimenu, tai yra Nokia centras, Mūsų visur persekioja Nokia e, visoje mūsų veikloje, tačiau šiaip ar taip ten tikrai buvo labai įdomu. Ir šio projekto dėka sunkiai besiverčiantis jaunimas gali šios įmonės dėka susirasti darbą. Ar norėtų kas nors pasisakyti? iš tų kolegų, kurie dalyvavo, galbūt iš kitų kolegų. Jeigu ne, tuomet paraginsiu visus perskaityti mūsų ataskaitą. Dabar 27a punktas. Darybos su taryba. Dėl reglamento dėl apklausos susijusios su darbo jėga bendryjoje. Suteikiu žodį Tatjanai Ždanokai pranešėjai. Ji papasakos apie šio ryto antrojo trilogo rezultatus. Pone pranešėja, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Aš manau, Sutikimas vyko sklandžiai, jums pirmininkaujant, ir buvo atspindėta parlamento pozicija, taip pat atspindėjo komisijos pozicija, kad tai vadinama antroji dalis, apklausos dalis, tai yra ad hoc pobūdžio priemonė, ji turi būti įgyvendinta deleguotaisiais aktais, nors taryba ne, nepritarė, jie patikė kai kurios kompromisus iš pirmojo trejato pasitarimo ir jie mano, ir manoma, kad taryba ir komitetas turėtų turėti galimybę uh, E, daugiau pasakyti dėl e, turėtų pasiaiškinti, turėtume aiškintis dėl reglamentavimo procedūros ir taikyti deleguotusis teisės aktus, ko negalėjome su, iš pradžių negalėjome sutarti, tačiau po pasitarė su taryba, jie paskelbė, kad, kad galime skelbti koroperaus susitikimą, kuris vyks šį penktadienį. Ir tekstas atitinka parlamento tekstą, tik tai yra kai kurie pakeitimai pasiūlyti. Mes labai tikimės, kad penktadienį bus sutarta, taryba pritars, o kitu atveju tai tuomet nebus sutarta dėl pirmojo skaitimo. Aš norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, dėl ko nebuvo sutarta, tai taip vadinami e, no opinion clause. Ir jeigu ir e, Europos statistikos komitetas nepateikia nuomonės, tai tuomet komisija nepateikė deleguotų teisės aktų projektų ir jie dabar yra pasirengę atsisakyti šitą pasiūlymą. Tikiuosi, kad penktadienį bus sutarta. Taryba tam pritars, o paskui žiūrėsime, kaip eiti į priekį. Ačiū. Sorry, <laughs> but, yeah. Merci beaucoup. Euh, donc... Dėkui. Kaip jau visi supratome, tai yra su komitologija susiję dalykai, kur parlamentas dar kartą turėjo šiek tiek paspausti ir pademonstruoti, kad teisinį pagrindą ne visada keisti verta. Bei neverta e, peržiūrėti to, kas parašyta e, E, pagrindinėje sutartyje apie parlamento teises. Rytmetys, aišku, buvo įtemptas, tačiau vėl įsivyravo išmintis ir tikiuosi, kad pirmininkaujantį Lietuvą baigs šį klausimą rašytinės procedūros tvarka penktadienį. O tada jau kito posėdžio metu, kuris vyks sausio pradžioje, galėsime apie tai papasakoti. Ačiū ponė pranešėja, už tai, kad e, dirbate prie šio klausimo. Dabar paskutinis darbo tvarkės klausimas. Ir tai yra dėrybų pradžia arba dėrybų e, arba e, prasidėsiančios dar e, dėrybos dėl 9671 direktyvos susijusios su komandiruojamais darbuotojais. Pranešėja Danuta Jeslovietska, ji jau buvo tose dėrybose, dalyvavo du ambasadoriai, e, tiek graikas, tiek lietuvis, pirmininkausiantis ir pirmininkaujantis. Pone pranešėja, prašau. Dėkui, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs jau tikriausiai žinote, gruodžio 9 dieną buvo priimta pozicija, tarybos pozicija dėl e, darbuotojų sintimo. Tai yra dėl mūsų direktyvos ir e, darbuotojų sintimo įgyvendinimo. Ir kaip pasakė ponė pirmininkė, e, Šiandien įvyko pirmas susitikimas. Negalima pasakyti, kad tai yra dėrybinis, bet tai yra pasirengimas dėryboms. Ir ponė pirmininkė jau sakė, kad tame susitikime dalyvavo mm, Lietuvos atstovas, ambasadorius, tai yra pirmininkavimą baigianti valstybė ir taip pat e, ambasad... ir Graikijos ambasadorius, kuri pradeda pirmininkavimą. Susitikime visų pirma diskutavome, kaip dirbsime, kokiu būdu dirbsime ir taip pat nustatėme kalendorių ir tai yra ta vadinama e, darbų grafika. Mes numatome šešis susitikimus ir e, na, dar e, pasilikom savo atsarginius porę, porą susitikimų, kurie galėtų būti reikalingi, nes kai kurios valstybės narės, kaip ir taryboje, kaip, čia, kaip, ir, kaip ir komisijoje, trečias straipsnis, devintas straipsnis, dvyliktas straipsnis buvo kontroversiniai straipsniai ir tarybos e, pozicija yra e, labai tvirta ir aišku, kad šitą darbas trejate nebus lengvas. Tačiau jau priemė kai kurios sprendimus. Pirmame sprendime dirbsime ties pirmoji, trečioji, ketvirtoji ir penktoji straipsniais. Priminsiu tik tai pirmas straipsnis, tai vadinamas subject matter, antras straipsnis, tai yra apibrieštis, trečias straipsnis e, liaison office ir penktas improved access to information. Mes manome, kad e, penktojo straipsnio atveju gali būti bus diskutuojama mūsų pasiūlymas plataus aiškinimo ir taryba nenumato savo pozicijoje e, tokio plataus aiškinimo ką reiškia informacija susijusi su sąlygomis, kurios turi būti įvykdytos siunčiant darbuotojus. Antram, trečiam e, susitikime dirbtume ties trečioje straipsnėje, kaip jūs prisimenate tikriausiai. Šito straipsnio pavadinimas buvo Factual Animals of Posting ir mes pakeitėme, tai yra nuostatos siekiančių užkirsti apėjimo ir diskriminacijos. Čia vėlgi nebus lengvos darybos e, dėl to, kad tarybai problemų gali kelti papildomų elementų įtraukimas, tai yra neteisėtas arba nenumatytas įdarbinimas, to taryba nenumatė savo pozicijoje ir e, situacijų sprendimas, jeigu e, pavyzdžiui, nuostatas arba sąlygos yra neaiškios. Susitikimuose nu, matome, iš pradžių numatome dirbti toliau dėl šeštojo straipsnio, dėl septinto straipsnio, valstybinio ir vaidmo. E, tai kaip prisiminate, tai čia parlamente mes daug ką pakeitėme šiame straipsnėje ir komisijos siūlomas straipsnis kalbėjo tik apie prievolės kurios buvo primestos valstybėms narėms iš kurio darbuotojai yra siunčiami, tai jeigu firma, pavyzdžiui, siunčia darbuotojus ir šitas pasiūlymas buvo dėl to, kad nebuvo didelio suinteresuotumo iš, suinteres, iš siunčiančių šalių, kurie norėtų bendradarbiauti siūdama darbuotojus, o mes pakeitėme šitą straipsnį ir pavadiname jį Jold of Member States ir numatote prie prievolės ir reikalavimą taikyti kontrolę priimančioje valstybėje. Taip pat 8 straipsnis, papildomas priemonės ir 18-19 straipsniai susijęs su IMA, tai yra Internal Market Information System. Čia numatome, kad kaip sakiau, trečiame straipsnėje bus, ko gero, sunku dėrėtis ir gali kilti pakankamai karštas diskusijos dėl Internal Market Information System, vidus rinkos informacijos sistema, nes taryba numato, kad tas bendradarbiavimo būdas tarp valstybių narių turi būti privalomas, o mes e, siūlome, kad tai turėtų būti papildomas ir daugiau dėmesio e, skiriame dvišaliams susitarimams. Toliau 4-5 susitikime mes numatome darbą ties e, ketvirtuoju skiriumi, Tai yra monitoring compliance, devintas straipsnis, administraciniai kalavimai ir kontrolės priemonės, ir dešimtas straipsnis, tai yra inspekcijos, o taip pat penktoji dalimi įgyvendinimas, tai yra vienuoliktas straipsnis, teisų gynimas ir e, skundų pavėlauti mokėjimai, toliau e, rankų e, ir bendra atsakomybė. Tai tikrai bus sunku, nes 9-12 straipsniai tikrai yra kontroversiški straipsniai ir taip pat taryboje, bet vis dėlto mes turime atsižvelgti tai, kad e, tikimės, kad rasim sutarimą, nes kaip ir komisija, kaip ir taryba teigia, visi yra um, apsisprendę, kad reikėtų baigti darbą ties šį direktyvą dar um, šioje parlamento kadencijoje. Ir šeštas susitikimas Čia numatome dirbti ties šeštojų skirimi, tai yra cross-border enforcement, e, administrative fines and penalties, tai yra straipsniai nuo 13 iki 16 ir taip pat 17 e, straipsniai 10 iki 23 ir tikėtina, kad jau darbo eigoje įsiaiškinsime, kaip reikėtų dirbti dėl preambulės, ar tie, tai atspindėsim analizuodami kiekvieną straipsnį, ar paskirsim konstituojims dalims atskirą susitikimą. Ir čia labai tikėtina, kad bus daugiau diskusijų dėl 13 straipsnio. Tai yra klausimai susiję dėl, e, dėl socialinių išmokų gali būti problem, problematiškas tarybai, taip pat 14 straipsnis Tai yra e, parlamento siūlymas Grounds for Refuse, pagrindas tai atsisakyti, taip pat nebuvo priimtas e, palankiai, dėl to diskutuosime. Na ir gal tiek, kiek įžanga. Taigi visos šalis yra pasirengusios įvesti pokyčius, jeigu tokie pokyčiai bus reikalingi. Labai dėkuoju. Merci beaucoup, euh, chère rapportrice. Euh, dėkuoju pranešėjai. Norėčiau šiek tiek papildyti jūsų pasisakymą ir pridėsiu štai ką. Mes kol kas turime e, tik prancūzų, pr, lenkų ir anglų kalbas tame trilogė, tačiau tie trilogai, kaip mes vadiname, bus endless. E, Ir tai reiškia, kadangi deramės be galo ir be krašto, kad nebūtinai bus visos kalbos užtikrinamos iki posėdžio galo. Tačiau mes būsime kantrus ir darbingi, darėsimės iki galo ir taryba labai norėjo susitelkti ties sunkiausiais straipsniais. Pirmasis trilogas vyks nedalyvaujant ambasadoriui, bus tik pavaduotojas ir taryba pageidavo, kad mes galėtumėm dėl trečio, devinto ir dvylikto straipsnių pasišnekėti. Parlamentas kol kas atsakymo nedavė. Tiesiog priklausomai nuo to, kaip vyks dėrybos dėl trečio straipsnio, taip ir pakryps tvarka, pagal kurią nagrinėsime kitus straipsnius. Viskas nuo sunkumų, su kuriais susidursime, priklausys. Mes manome, kad sėkmė įmanoma tik tokiu atveju, jeigu gero pasi, susitarimo pasieksime dėl trečio straipsnio. Ar dar kas nors pasisakyti, pakomentuoti norėtų? Jeigu ne, tuomet darbo tvarkės nagrinėjimą baigiame. Kitas mūsų posėdis vyks 9 sausio. Vyks nepaprastasis neįlinis komiteto posėdis nuo 9 iki 12.30. Tačiau nesakau, kad visi dabar eikite ir išeikite iš tos salės. Labai nuoširdžiai visus kviečiu atšvesti 2013 metų pabaigą 13 metai buvo labai sunkus ir e, koridoriuje prie išeimo mūsų laukia draugystės taurė. Iki greito, sakau jums visiems.